Thank you very much. Labai ačiū. O dabar pirmasis koordinatorių klausimų etapas. Pirmiausia, Vim Vandakamp, APP frakcijos vardu. Uh, voorzitter, dank u zeer. Wij hebben op uh, dinsdagavond. Ačiū pirmininkė. Rugsėjo 30, tai buvo antradienis, vakaras, vyko paskirtojo komisaro Šefkovič klausimai. O spalio pirmą dieną, trečiadienį iš ryto, transporto komitete priėmėme vieningą sprendimą, kad norime toliau dirbti su ponu Šefkovič. Manau, galiu pasakyti viso komiteto vardu. Komiteto mm, pasitikėjimas ponu Šefkovič niekur neišgaravo. Dabar nesileisiu į politinius niuansus, dėl kurių pono Šefkovič buvo paprašyta užimti kitas pareigas ir tai prisidėti prie Junkerio komisijos. Slovenijos vyriausybės elgesys ne visada yra korektiškas. Tačiau jūsų, ponia Bulc. Aš dėl to ne, nekaltinsiu. Šiandien mūsų tikslas yra įvertinti jūsų politinės žinias, transporto žinias ir tų įgaliojimų, kurie jums pasiūlyti prieš e, penkias dienas žinias. Todėl EPP frakcijos vardu aš sveikinu jūs čia parlamente. Kolegos užduos jums konkrečių klausimų apie skirtingas rytis. Tai bus sąžiningi klausimai. Jūs teisingai pastebėjote, kad viskas be transporto užstriktų, taip pat ir mūsų Europos ekonomika. Noriu paklausti apie Baltąją knygą dėl bendros transporto erdvės. Ar spartinsite jos įgyvendinimą? Kokia jūsų nuomonė? Antra. TNT projektų finansavimas. Aš žinau, kad taryba stengiasi tuos pinigus paimti iš tos ryties ir permesti kitur. Kaip galite užkirsti kelią tam? Čia kalbame apie 300 milijardų ponui Junkeriui. Trečia, kaip ketinate bendarbiauti su kitais komisarais? Būkštaujame, kad transportas bus nustumtas į užrybį turite ta, tam užkirsti kelią. Paskutinis, ketvirtas klausimas. Kaip dėl miesto judumo? Jei teisingai supratau, jūs taip pat būsite atsakinga už miestų sritį. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Taip pat dėl neįgaliųjų transporto, juk jiems jo taip pat reikia kokie jūsų planai dėl neįgaliųjų transporto.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 this is who I am. I'm going to talk to you a lot. I'm going to talk to my friends, commissioners, and I'm sure that we're always going to find the best solutions possible. Thank you very much. Danke sehr. Der nächste Redner ist Ismail. Labai ačiū. Ja, Dank. Labai ačiū, Ismailis Ertug, SND frakcijos vardu. Labai ačiū, gerbiama ponia Bulc. Jūs kalbėjote apie kai ką, kas man labai patiko. Jūs aiškiai išsakėte, kad socialinis dempingas jums yra visiškai neprimimtinas ir ateinančiais e, penkeriais, tiksliau praėjusiais penkeriais metais komisija siekia liberalizavimo, Norėčiau, kad pateiktumėte savo poziciją, kaip jūs įsivaizduojate, kaip turėtų būti liberalizuojamos rinkos toliau. Kitas klausimas – saugumo standartai Europos transporto sistemose, kaip ketinate juos dėkti ir gerinti. Ir pagaliau, ar jūs esate ištikima e, tarifiniams susitarimams, ar manote, kad tai įmanoma įtraukti į ES teisės aktus? Dėl um, Europos infrastruktūros finansavimo jūs kalbėjote apie tai, kalbėjote apie TNT ir uh, Europos tinklų infrastruktūros sujungimo priemonę. E, tuo tarpu dabar daugelie šalių diskutuojama apie muitus e, ar papildomą apmokestinimą Vokietijoje, pavyzdžiui. Noriu paklausti, ar jūs turite konkrečių tikslų siekdama įdėkti vieningą mokesčių sistemą. Žodis paskirtai komisijos nariai. Okay, thank you very much. First of all, uh, let me... Ačiū. Pirmiausia, atsakysiu į klausimą apie socialinės teisės. Jau savo laiške išdėšiau, kad tai neįtikėtinas Europos pasiekimas. Egzistuoja tos mūsų socialinės teisės. Per nelik dažnai tenka girdėti, kad socialinės teisės yra tarsi kliūtis. Aš atvirkščiai manau, E, socialinės teisės reikia paversti privalumu. Tačiau reikia galvoti, kaip integruoti jas į mūsų verslo modelius, į mūsų kitų sričių politiką. Taigi, matyt, mums, mūsų laukia daug darbo, kad pasiektume pažangos. Augimas, įtraukimas ir tvarumas – visa tai patenka į Europos darbo tvarkę. Aš dėčiau visas pastangas, kad paremčiau šias svarbes Europos politikos rytis ir suteikčiau joms socialinį matmenį. Konkrečiai, socialinių teisių teisės aktų Europoje yra labai daug. Ir nebesusigaudome, kurios valstybės gyvenina ką, kaip joms sekasi. Įsigilinusi per porą dienų į medžiagą, aš tai pamačiau. Pirmiausia, norėčiau žinoti, kas yra įgyvendinę kokius dalykus. Po to imtumėmės priemonių dėl tų valstybių, kurios negyvendino dalykų, dėl kurių Europos parlamentas jau susitarė. Dar vienas svarbus dalykas. Socialiniai teisės aktai ir panaudosiu e, madingą tokią savoką refit. E, to, per, to pertvarkymo e, proceso dalis, kad e, priartintume šią sritį prie kitų sričių. Man svarbiausia yra matyti visus sektorius. Oro transporto sektorius, e, kelių, e, geležinkelių sektoriai, importas. Svarbu, kad būtų atvirumas, nuolatinis dialogas soci, socialinėmis grupėmis. Noriu tai tęsti. Nelaikau jų priešais. Noriu susėsti su jais prie vieno stalo. Tai rodo mano patirtis. Jeigu žmonės su gera valia susėda prie vieno stalo, iš karto suranda sprendimų. Nors kai kurios problemos atrodo labai įsisenėjusios ir neišsprendžiamos, aš esu įsitikinusi, kad žmonės pasitelkę gerą valią sprendimų gali rasti. Toks būtų mano nusiteikimas einant prie dėrybų stalo sunkiausiais klausimais. Mane nustebino vienas dalykas, kalbant apie socialinės teisės. Tai yra netitikimas tarp to, kaip auga, pavyzdžiui, jūrų transporto verslas ir kiek daug jaunimo neturi darbo. Tiesiog absurdas. Todėl socialinės darbotvarkios vienas iš tikslų turėtų būti skatinti visas galimas galimybės jaunimui. Taip pat ir e, jaunoms e, merginoms, e, kadangi įsidarbinimo galimybių tikrai pakanka. Apie tai aš kalbėčiausi su kitais komisarais, kurie yra atsakingi už tas rytis ir manau, kad kartu rastume sprendimą. Ir neatsakiau į dar vieną klausimą, tai kelių mokesčiai. Aš pasisakau už. Europą įgyvenina principą teršėjas moka ir taip pat principą naudotojas moka. Kiekviena valstybė savo valstybės lygmenių turi teisę rasti tinkamiausią modelį, kaip finansuoti savo infrastruktūrą. Jūs paminėjote Vokietijos pavyzdį. Aš tik gandus girdėjau, dokumento nemačiau. Kokia mano nuomonė? Reikia nepažeisti bazinių europinių vertybių. Negali būti teikiama jokių e, diskriminuojančių pasiūlymų. Labai ačiū dabar Robert Zylė atsar frakcijos vardu. Konzijus šioje komiteje on val. Ačiū, ponė pirmininkė. E, norėčiau palinkėti visą ko geriausio poniai Bulc, tačiau tuo pačiu noriu pasveikinti poną Junkerį už tą unikalią struktūrą, kuri buvo sukurta atsižvelgiant į sudėtingas politinės aplinkybės, kai atrodė, kad jau nieko negalime pakeisti. transporto ir politikų e, ugnegesių komanda, taip vadinamoji, dirbo rengdama e, tą naująjį komisarų kabineto. Ir e, kokia būtų jūsų reakcija, žvelgiant į 2016 metus, kaip pavyzdžiui Europos tinklų infrastruktūros sujungimo priemonės jau bus dalis įgyvendintos. Ar įmanoma kokia didesnė pažanga? E, kaip jūs siektumėte e, išnaudoti visus turimus išteklius ir e, laikytis to, ką jūs minėjote pradžioje? Labai ačiū. Pabandysiu reaguoti į tą koncepciją, kuri buvo pristatyta anksčiau. Reikia arba naudotis, arba prarasi tam tikrus dalykus. Pasakysiu, kodėl. Aš savo šalyje jau ministrės pareigas ir buvau Slovenijos ministro kabineto ministro pirmininko pavaduotoja ir susidūriau su kai kuriais e, tai šaliai būdingais klausimais. Kai kurie dalykai dėja vis dar neįgyvendinami. Todėl ir ES lygmenių svarbu pabaigti nepabaigtus projektus. Todėl ta koncepcija e, panaudok arba prarasi yra labai svarbi, todėl kad jis skatina įgyvendinti ir pabaigti tam tikrus projektus. Tai yra puikia motivacija. Tačiau tai nereiškia, kad valstybės praras projektų, projektams skirtus pinigus. Tiesiog tie pinigai bus gražinti į bendrą rezervą ir iš jų toliau bus skirstomi toms valstybėms, kurios tinkamai įsisavina projektų pinigus. Pačios valstybės turi uh, e, savo uh, e, pripažinti, kas turi būti nuveikta. Ir kalbant apie Sanglodos fondą, uh, šioje srityje beje aš dirbu ir Slovenijoje. Ypač su tais projektais Slovenijos Sanglodos fondas ir yra Slovenijos pinigai, uh, kuriais Slovenija įgauna teisę naudotis, remiantis ES teisės aktais. Uh, Projektų įgyvendintojai turi būti atskaitingi ir tai ypač svarbu pasakyti apie valstybių lygmenį. Aš daug pastangų dedu bendravimui ir aiškinimui e, šalių ar valstybių narių lygmenių, siekdama išaiškinti, e, kaip valstybės turėtų laikytis tų įsipareigojimų, kurie buvo duoti ES lygmenį. Ačiū. Ačiū, ponia Bulc, už jūsų atsakymą. Mūsų komitete vyko ilgos diskusijos ir komisija rengė Europos tinklų infrastruktūros sujungimo priemonės koncepciją. Taigi tie pinigai iš sanglodos fondo e, taip pat skiriami siekiant e, sukurti plačius eismo koridorius įvairiose valstybėse narėse. Taigi mes aptarėme tą situaciją ir jei valstybės nepasirengusios įdėkti tuos plačius transporto koridorius, jos neteks finansavimo. Kai kurios valstybės narės yra labiau pasirengusios bendradarbiauti nei kitos. Kitu atveju nebūtų jokios pažangos šioje srityje. Tačiau noriu padėkoti Jums už nuoširdų atsakymą. E, Pone Bulc, ar dar kartą norite sureaguoti? Ne. Tuomet Geziniai Maisner, Alde frakcijos vardu žodžiu. Ačiū, pone pirmininkė. Mūsų frakcija liberalai e, sveikina Jūs, ponia Buls, atvykus iš šios klausimus. Jūs kalbėte apie tai, kad labai svarbu sukurti vieningą ES transporto rinką. Mes šiame komitete siekiame to paties. Paskutinės kadencijos metu buvo taip, kad nepriklausomai nuo to, kuriai frakcijai priklausytume, visi sutarėme dėl tentai projektų ir Europos tinklų infrastruktūros sujungimo priemonės. Aš asmeniškai esu iš pajūrio valstybės, todėl man labai svarbu, kad būtų atkritas dėmesys į visus uostus ir vidaus vandenų kanalus vaikus, į jų padėtį. Aš norėčiau Jums pateikti tris klausimus. Pirmasis klausimas susijęs su uostais. Kaip Jūs įsivaizduojate, ko būtų galima imtis siekiant ateityje? tvariau ir ekologiškiau valdyti uostus? Kaip galima dar daryti pažango šioje srityje? Antras klausimas susijęs su vidaus vandenų koridoriais. Ar man matote kokias nors perspektyvas techniniams um, gebėjimams didinti? Galbūt būtų galima e, dar tausiau naudoti šios koridorius. Trečias, jūs kalbėjote apie tai, kad jūsų jūs į priekį stumia sprendimai. Kaip jūs įsivaizduojate, kaip galima įspręsti tam tikras situacijas, kai vyriausybės arba vietos žmonės priešinasi tam tikriems projektams ir jie visai nenori, kad jų infrastruktūra būtų europietiškesnė. Uh, E, manau, kad kai kuriais atvejais, e, jei komisija nepastums tam tikrų projektų, tai į priekį nebus žengta. Kokių žingsnių ketinate imtis, kad tie projektai, kuriems buvo įsipareigota, būtų įgyvendinti? Ačiū, pane Bulc. Hmm. Thank you very much. Uh, I believe I have three... Ačiū. Berots uždavėte tris gana plačius klausimus. Visų pirma, uostai, tai susijęs su e, žalia darbo tvarkė. Antras, e, apie vidaus e, vandenų koridorius. Visų pirma, apie uostus. Kaip jūs ir sakėte, uostai yra svarbi TNT projekto sudėdamoji dalis. E, transportas, e, krovinių transportas vandens keliais yra perspektyviausia verslo sritis Europoje. Ir tai yra labai įdomus ir su iššūkiais susijęs uždavinys. Manau, kad čia jau daug nuveikta. Mums labai pagelbėjo technologijos. Jos ir dabar padeda, ne tik kalbant apie laivuose, e, pritaikomas technologijas man padarė didelį įspūdį. E, Mm, pavyzdžiui, to, to, tokie atvejai, kad e, uostai taiko mažesnius mokesčius laivams, kurie naudoja aplinkai draugiškus motorus. Taip pat egzistuoja kitos technologijos, kurias gali pasitelkti laivai, kad e, įplaukdami į uostą švartuodamiesi nenaudotų kūro galima, laivai gali naudoti elektrą. Manau, kad yra didžiulis pasiekimas mažinant taršą uostuose. Bet manau, kad taip pat reiktų suvokti ir štai ką. Visi žaliosios darbo tvarkės tikslai yra priklausomi nuo tarptautinių įsipareigojimų. Ir todėl apie tai, apie tuos tikslus turime kalbėti tarptautinėse organizacijose ir siekti pasaulinio susitarimo dėl to, kaip galima būtų siekti šių tikslų. Jei neklystu, jau buvo pasiūlytos iniciatyvos kad, ir, ir buvo pasiektas susitarimas, kaip e, vertinsime, kaip e, pagal kokius kriterijus e, vertinsime, ar laikomasi duotų įsipareigojimų pasauliniu mastu ar ne. Reikėtų mm, užsimti tų pažangių ekologiškų sprendimų sklaida, kad jie kuo plačiau plaplistų, bet dabar pernu prie kito klausimo, nes nespėsiu atsakyti visus. E, vidaus vandenų koridoriai, manau, vaidina labai svarbu vaidmenį ir, ir čia slypi didžiulis potencialas. Ne visose valstybėse narėse, bet kai kuriuose tai, tai yra ypač aktualu, nes jos turi daug upių, daug, daug vandens koridorių ir turime užtikrinti, kad tie koridoriai taptų e, tokia pat veiksminga transporto rušis. E, Tačiau šis sektorius yra labai e, susiskaldęs, jame dominuoja didžia dalimi e, šeimų įmonės, jam reikia pagalbos. Hmm? Nandės 2 susitarimą norėčiau paminėti, manau, kad jis turi vaidinti svarbų vaidmenį. Svarbu, kad jis, kad kalbant apie praktiką, vietinį e, lygmenį, apie tai, kaip viskas veikia. To, tos labai susiskaldęs sekt, sektorius nieko daug nepasieks. Čia reiktų jį pakeisti. Transporto sistemų valdymas taip pat turėtų susilaukti paramos, reikėtų skatinti technologinius sprendimus. Labai ačiū dabar vieningųjų kariųjų vardu Nimerija Kilinanan. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė paskirtoji komisijos narė. Jūs sakėte, kad norite priešintis socialiniam dempingui aviacijos, jūrų ir sausumos transporte. Kaip jūs užtikrinsite, kad e, tas klausimas taptų visos komisijos prioritetu, nes jeigu norite kažko pasiekti, jums reiks būtent tai padaryti. Uh, Kita vertus, transporto politika yra Europos ateitis. Europai reikia augimo ir manau, kad skaitmeninimas atveria didžiulės galimybės ir transporto sričiai, e, judumui bei logistinėms sistemoms. Ar bus įmanoma Ar pas, a, kaip jūs pasieksite e, to, kad transporto sektorius taptų svarbu, svarbiu sektoriumi komisijos darbe, kad tai taptų e, vienu svarbiausių, svarčiausiai besivystančių sektorių Europoje, kuris būtų orientuotas teikti paslaugas vartotojams ir kaip mes užtikrinsime, kad pas mus būtų sumaniausios, šiolaikiškiausios transporto sistemos, e, kurios būtų nebrangios ir padėtų pasiekti e, optimalių rezultatų. Pone Bult, žodis jums. Visų pirma, apie socialinį dempingą. Įvairiausiose forumuose kalbama apie tai, kad Socialinis dempingas pasireiškia ir transporto srityje, tačiau jo apraiškos yra įvairios ir reikėtų visų pirma tai suvokti. Ir dar kartą pakartosiu, aš esu prieš socialinį dempingą, bet noriu pabrėžti, kad socialinis dempingas e, vilkikų e, transporto srityje vyksta ir, ir, kit, ir, ir kit, tai, tai pasireiškia ir kitose srityse. Ir kaip suprantu, dempingas atsiranda ekonomikos paribyje, tai yra iškraipimas. Mes negalime toliau eiti didesnių sankcijų taikymo kryptimi. Aš ieškosiu novatoriškų sprendimų. Reikia mąstyti, kaip mums sutvarkyti savo darbą, kaip mums organizuotis ir tuomet dempingas nebebus problema. Jeigu tai svarstysiu su kolegomis iš komisijos ir jeigu pabandysime į tą klausimą pažiūrėti iš kitokios perspektyvos, pabandysime suvokti, kodėl tai vyksta ir kaip galima būtų pašalinti dempingą sukėlusias priežastis, manau, kad galima bus rasti sprendimų. Kitas jūsų klausimas buvo apie tai, kaip aš pasieksiu, kad transportas būtų Europos atsigavimo plano svarbiausia dalimi. Na, didelė darbo dalis jau nuveikta ir jeigu man pavyks, aš tiesiog galėsiu užsikabinti medalį už tai. Bet pagrindai yra padėti. Yra numatytos lėšos investicijoms, kurias galime pradėti naudoti TNT tinklo dėgymui, e, tiesiant pagrindinius koridorius. Bet kaip jūsų kolega jau prieš tai kalbės sakė, iš tikrųjų reikės įvairių iniciatyvų derinimo, ypač vietos lygmenių reiks panaudoti sanglaudos fondo lėšas bei kitų fondų lėšas e, šiems projektams. Manau, kad reikės susėsti prie stalo ir, ir kalbėti papildomas investicijas. Europai reikia ir novatoriškų finansinių priemonių, kurias reiktų panaudoti tokių ambicingų planų finansavimui. Neturiu paruošusi paprasto atsakymo, bet manau, kad jei komisijoje, jeigu naujoji komisija trečiadienį bus patvirtinta, tai šis rytis bus tikrai labai svarbia mūsų darbo tvarkėje ir mes svarstysime, kaip tuos 300 milijardų eurų panaudoti taip, kad, jie, kad jų panaudojimas geriausiai matytųsi vietos lygmenių. Kadangi turiu laiko, dar norėčiau dar vieną temą aptarti. Manau, kad technologijos mums yra labai palankios ir svarbios. Pažvelkime į praėjusius 300 metų ir pamatysime, kiek nuostabių pokyčių įvyko. Todėl nebejoju, kad gyvendinant e, žalėje darbo tvarkę, jei sugebėsime patraukti, motivuoti visus veikėjus, mes nustepsime, kiek daug technologijos gali mums duoti. Taip pat reikia nepamiršti galimybių, kurios atsiveria tinkamai valdant įvairius tinklus. Pavyzdžiui, lokomotyvų vairuotojai turi vienu metu stebėti penkias skirtingas valdymo sistemas. Nenostabu, kad kars nuo karto įvyksta avarijų. Aš tikiuosi, kad tokių avarijų išvengsime ateityje, pasitelkdami informacijos ir ryšio tinklus ir tobulindami e, sistemų valdymą. Taigi, sprendimai egzistuoja ir jeigu laikysimės patvirtintų darbo tvarkių ir parlamente primtų sprendimų, tikrai padarysime pažangos žingsnis po žingsnės sukurdami naujas galimybės. Dankeschön. Das Wort hat jetzt Karima Deli. Labai ačiū. Dabar Karima Deli, Žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš taip pat apgailestauju, kad mums nepavyko sulaukti pono Junkerio atsakymo. Nežinau, ar transporto sektorius tikrai bus svarbus busimoje komisijoje. Transportas per nelik svarbis rytis, kad ji taptų mm, uh, kažkokių politinių žaidimų auka. Pone Bulc, jūs už tai neatsakote. Noriu pasakinti jūs mūsų komitete. Pirmasis klausimas labai trumpas. Deramės dėl klimato o, uh, paketo ir, ir toj Paryžiuje prasidės e, konferencija ir klimatas, klimato kaita yra svarbiausias veiksnys. Tačiau transporto sektorius tarsi atsietas nuo klimato politikos. Turiu paprastą klausimą. Ką darysite, kad netidėliotinė aplinkos, saugos, socialiniai ir kiti klausimai taptų svarbiausi ir, ir kaip jūs užtikrinsite, kad, klimat, kad tai būtų susijęs su klimato kaitos tikslais. Ir komisija paskelbė, kad e, e, Turino e, kelio tiesimui e, bus skirta tik tai 40 procentų reikalingų finansų. 26 milijardai. Kaip, kaip jūs spręsite šito, tokius klausimus? Kaip užtikrinsite, kad e, būtų tos sistemos dėgiamas, nežiūrinti tai, kad nėra skiriama lėšų ir taip pat netliekamas poveikio aplinkai vertinimas? Ačiū, ponia Bulc, dar žodis jums. Okay, the challenge of um, Koks iššūkis įgyvendinant žalę darbo tvarkę? Iššūkis milžiniškas. Europa šiuo atžvilgiu yra pasaulio lyderė. Mes labai rimtai vertiname tuos klausimus ir mums niekada negana. Aš pati gyvenu su gamta, ją gerbiu ir myliu. Ir tą pagarbą gamtai reikia dar labiau ugdyti. Puikiai žinau, ką Europa yra nuveikusi šiuo klausimu per pastarosius metus. Iššūkiai dideli. Tikiuosi, kad nuolat ieškosime patobulinimų šitoje srityje. Dabar pabrėšiu kelis svarbiausius į darbo tvarkę jau įtrauktus dalykus. Jie įtraukti ir į transporto strategiją ir bus įdomu matyti jų sinergiją matyti, kaip transportas prisideda prie žaliosios ekologinės darbotvarkės ambicijų. Pirma, paminėsiu technologijų ambicijas įvairiose sektoriuose. Antra, žmonių elgsena, gyvensena keičiasi. Vartotojų daromas spaudimas, teigiamas spaudimas yra geriausias dalykas, geriausia priemonė. Įmonės pačios savęs nemotivuoja Bet jei vartotojai yra pasiruošę sumokėti papildomai ir jeigu apmokysname teršėją, tai gauname tą sinergiją. Paryžiaus konferencija yra puikus motivuojantis faktorius. Jei dirbsiu komisijoje, tai planuosiu su tais komisarais, kurie labiau už mane bus atsakingi už ekologinę darbotvarkę. Bendarbiausiu su jais, kad mes parengtume kuo geriausią poziciją toje konferencijoje, kuri atstovautų Europos Sąjungai. Paminėjau žmonių elgsenos pokyčius, infrastruktūrą ir technologijų vystimasi. Jūs paminėjote vieną projektą – supratau, kad dėl jo daug diskutuojama. Manyčiau, kad tas projektas yra dalis Europos stuburo. Milžiniškas projektas ir iš karto iškyla klausimas, ar galime leisti savo tokius milžiniškus projektus. Tačiau jeigu suabejosime tų koridorių naudingumu, tai tas mūsų stuburas niekada bus tvirtas. Niekada nebus tvirtas. Todėl reikia sėsti prie bendro dėrybų stalo ir ieškoti kelių pasiekti pažangos. Kai gyvendinsime geležinkelių e, tą vadinamąjį stuburą, tinklą, tai galėsime perkelti krovinių vežimą iš kelių į geležinkelius. Be to galėsime geriau patenkinti keleivių poreikius. Neužmirškime, kad, kad tie projektai kuria darbo vietas, atveria galimybių mažoms ir vidutinėms įmonėms. Jei galime tokius projektus skatinti ir jei užtikriname, kad projektai nesugriaus vietos gamtos ir jei užsitikrinsime vietos bendruomenių bendarbiavimą, tai pamatysime, kad tai naudinga ne tik tam mano minimam tinklų stuburui, bet naudinga ir vietos bendruomenėms. Labai ačiū. Periname prie antrojo klausimo etapą. Dabar komiteto narių pasisakymai ir pirmiausia Dieteris Liebrechtas Kochas. Ar kažkas neveikia? Netrūksta garso. Ar galima nustatyti įrangą? garsiau. Ar čia susijęs su mano mikrofonu? Gal dabar geriau ar ne? Buvo labai gerai prieš tai. Jetzt, jetzt besser. Nochmal Übersetzung. Dar kartą pabandykime su vertimu, ar dabar geriau. a little bit, but it was yeah. really clear before. Uh, toks jausmas, kad jų vertėjai kažkur nutolę myliomis nuo manęs. Na, vieną kartą viskas pavyko, tikiuosi, kad pavyks ir kitą kartą, susitvarkysim. So, jetzt testen wir nochmal, ob jetzt die Übersetzung. Dar kartą patikrinkime, ar vertimas dabar geresnis, ar dabar e, girdisi geriau. Ne, sako paskirtoji komisijos narė, aš girdžiu, tačiau nepakankamai. Prašau kantrybės, aš tikrai e, stengsiuosi kaip galėdama, tačiau suprantu, kad um, garso kokybė nėra pakankama. Um, yra ir kitų kalbų, kurios turės būti verčiamos. Taigi turime tiek laiko ir susitvarkysime su techniniais dalykais. Technikai taip pat e, stengiasi. Taip, panašu, kad kartais e, laikas e, mūsų naudai. Taigi dabar Dieter Lebrechtko, kuris yra komiteto pirmininko pavaduotojas, kaip matote, sėdi mano kairėje. Žodis jums. Pone Bulc, aš esu už jūsų. Kiekvienais metais ES e, keliuose 250 tūkstančių nelaimingų atsitik, atsitikimų įvyksta. 2011-2020 metais buvo gendinama programa, už kurią aš buvau atsakingas. Ten buvo daug pasiūlymų susijusių su tuo, kaip mažinti nelaimingų atsitikimų skaičių keliuose. Noriu paklausti, kokiu konkrečiu priemonių jūs imsitės, e, imsitės ateityje ateityje, kad šie tikslai taptų jūsų prioritetu? Prašau. Uh, thank you very much. Ačiū už klausimą. Kiekviena mirtis mūsų keliuose ar e, kituose transporto e, koridoriuose yra tragedija. Labai rimtai reikia vertinti šitą fenomeną. Aš norėčiau pasiekti komisijos galutinio tikslo – nulis mirčių keliuose. Galbūt tai ir neįmanoma, tačiau turime stengtis kuo labiau priartėti prie šio tikslo. Statistikos tyrimų yra atlikta įvairiausių, tačiau daugiausiai esame priklausomi nuo valstybių narių. Būtent jų padedami galime pasiekti geriausių rezultatų. Viena iš priemonių yra štai kokia. Viena vertus tobuliname automobilius, šviečiame mm, eismo dalyvius, nesvarbu, kokią transporto rūšimi jie naudotųsi. Švietimas yra gyvybiškai svarbus. Bet ne tik jaunimo švietimas, bet ir visų kitų kartų švietimas. Toliau, technologija. Geresnė informacija apie eismą, geresnis keitimasis informacija su kitomis valstybėmis, jeigu persekiojamas prasižengėlis arba pažeidžiami įstatymai. Štai tokie papildomi, papildomos priemonės, kurias galima įgyvendinti valstybių lygmenių, gerinti šviesoforų veikimą, gerinti eismo ženklų sistemą. Visą tai padėtų mažinti mirčių skaičių. Bet noriu pabrėžti, kad pastaraisiais metais pasiekėme stulbinančiai gerų rezultatų. Kiek girdėjau, statistika kurį laiką nesikeičia, turbūt dėl ekonominės situacijos, tačiau aš čia tik spekuliuoju. Reikėtų labiau pasigilinti. Reikia analizuoti įsigilinti, kokios priemonės mums buvo naudingiausios, jas patobulinti ir dar bendrabiauti su tais specialistais, kurie užsima eismo valdymu. Tuomet gausime geriausius rezultatus. Labai ačiū Izabela Demonte, SRD frakcijos vardu. Ačiū. Savo frakcijos vardu norėčiau pateikti klausimą susijusi su saugumu keliuose. E, kai kuriuose programuose šiam klausimui neteikiama pakankamai dėmesio. Noriu paklausti, kaip sistemiškai jūs spręstumėte šį klausimą, ypač miestuose. Ačiū už klausimą. Europos saugumo klausimai yra labai svarbus, vėjos vertinime labai rimtai. Tai tikslas. Tuo tikslu sukūrėme tris agentūras. Tačiau kelių transportui nėra skirta kažkokios vienos agentūros. Vis dėlto susitarimai ir įstatymai gyvenami gerai taikomas sertifikavimas. Tačiau yra dar galimybių padidinti agentūrų vaidmenį. Jas naudojame kaip priemonę tikslams pasiekti. Galime suteikti joms daugiau įgaliojimų, kad saugumo klausimams tektų deramas dėmesys. Pastebėjome štai ką. Valstybėse Kai kada teisės aktai neįgyvendinami taip, kaip turėtų būti. Blogiausiais atvejais ES turėtų pasirūpinti, kad dėl to, kas susitarta, nekiltų abejonių, kad teisės aktai būtų įgyvendinami. Blogiausiu atveju, manau, reikėtų ryštis paduoti tokias valstybės į teismą, kad priemonės būtų įgyvendintos. Nepamirškime, kad saugumas yra bendra koncepcija. Reikia nuolatinių pastangų užtikrinti eismo valdymą e, ir gerą infrastruktūros valdyseną. Esame patyrę įvairių gerų pavyzdžių transporto srityje ir dabar bandome perkelti tą gerąją praktiką į geležinkelius. Jau sutarta, kad turime instaliuoti bendrąją geležinkelių valdymo e, sistemą, infrastruktūrą ir tai turėtų padidinti geležinkelių saugumą. Štai tokie skirtingi klausimai, bet prioritetai yra kokybiškos eismo valdymo sistemos, labai aiškus teisės aktai ir pasitelkti agentūras vietos lygmenių. Taip pat turime kuo labiau skatinti suvokimą, supratimą, kad turime gerbti e, vieni kitus ir pėstieji, ir dalyvaujantys transporte. Ačiū, Marienžan Marimesko. Ačiū, ponia pirmininkė, e, ponia Bulc. Jei viskas vyks pagal įprastą scenarijų, tai pirmasis susitikimas su transporto ministrais vyks Romoje lapkričio pradžioje. Ir vieningas Europos dangus. Apie šį projektą bus kalbama daugiausia. Yra valstybių, kurios gan skeptiškai vertina šį projektą, kaipgi jūs vertinate jį. Jei pakaks laiko atsakyti ir į kitą klausimą, gal pasakytumėte, kokia būtų jūsų pozicija tuo atveju, jei kuri nors valstybė norės pateikti pakeitimų dėl transporto koridorių įgyvendinimo. Sorry. Uh, Manau, kad vieningas Europos dangus yra puikus projektas puikus tiek vertinant iš verslo perspektyvos, tiek vertinant bendrai. Todėl, kad juo tobulinimas transportas, tobulinami keliai. Ir kaip pastebite, aš pirmiausia atsakau į paskutinį klausimą. Taip, mes turėtume supaprastinti tuos kelius, kaip įmanoma labiau. Uh, Aišku, kai kurioms valstybėms tenka tam tikri iššūkiai, todėl kad koridoriai tiesiami per saugomas teritorijas. Tačiau reikėtų siekti, kad ES keliai būtų kaip galima tiesesni, nes tai susiję ir su degalų taupimu. Bei galimybę patekti daug paprasčiau į norimą kelionės tikslą. Dabar, kalbant apie kitą reglamentą, Tai yra e, vieningas Europos dangus arba Manau, kad e, mes siekiame geriau naudotis jau esamą transporto infrastruktūrą, siekiant, kad anglies dioksido išlakų būtų kuo mažiau. Uh, Taip, aš tikrai sieksiu daugiau galimybių geresnių sprendimų šioje srityje. Manau, kad mes turime siekti, kad į šį procesą įsitrauktų kaip galima daugiau narių, reikia spręsti visus klausimus ir valstybių narių lygmenių, siekiant suvienodinti uh, transporto sistemų valdymą vienu lygmeniu. Ana Klaudija Tapabel, SRD frakcijos vardu. Aici, domna komisar. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė kom... paskirtoji komisijos narė, aš čia. Taigi, garbi paskirtoji komisijos narė. E, savo atsakymuose jūs teigiate, kad jūs esate atsakinga už išmaniųjų miestų kūrimo koncepcijas. Noriu paklausti, kokius žingsnių ketinate imti šioje srityje. Besiplečiantis miestai, augantis gyventojų skaičius lemia ir didesnę oro taršą, bei kuria didesnį triukšmą. Mano klausimas štai koks. Ar jūs ketinate per ateinančius šešerius mėnesius peržiūrėti baltąją knygą dėl transporto politikos? Ir ar ketinate, ar numatote, tiksliau pasakius, tam tikrų pakeitimų susijusių su miestų plėtra? Uh, Ar turite kokiu nors e, miestų finansavimo plėtros planų? Thank you very much for the question. Ačiū už klausimą. Išmaniųjų miestų iniciatyva, man atrodo, bus lab, gana svarbi mano darbo tvarkės dalis, jei tapsiu komisaro komandos dalimi. Uh, Visų pirma, dėl to, kad e, gyventinant tą projektą skirtingų sričių komisarai turės tapti, dirbti drauge, nes miestai didėja jų, jų poreikiai keičiasi, reikia, planav, reikia geresnio planavimo, taip pat reikia galvoti, kaip suvaldyti taršą, kurią sukuria miestai. Kita vertus, miestų planavimas yra valstybių narių kompetencija ir ES į šią sritį nesikiša, išskirius tais atvej, tuos atvejus, kuomet uh, E, valstybės e, pačios paprašo, kreipiasi į mus. Ir kaip minėjau savo įžanginėje kalboje, man tas projektas ypač patinka, nes jis e, leidžia valstybėms palyginti situaciją, bandyti vertinti bendrai pagal, vienodą, pagal vienodus kriterijus miestus, pavyzdžiui, taršą, taip pat taršą triukšmu. Kaip jau sakiau, technologijos mums čia labai daug padėtų. Ir tas sumaniųjų miestų projektas e, suburtų draugien įvairių sričių atstovus, taip pat ir tuos, kurie dirba socialinėje srityje, kad, būtų, prad, kad visi pradėtų ieškoti kitokių sprendimų miestams. Tai susiję ne tik su transportu, tai susiję su įpročiais, su miesto teritorijos planavimu. E, kur, kur kokie e, centrai bu, bus išdėstyti. Šiandien ryte, pavyzdžiui, vykstant į, į oro uostą, mačiau, kad trys e, transporto juostos buvo visiškai tuščios, o mes visi grūdomis vienoje juostoje. Kažkas negerai, kažkas nepasiteisina. Todėl reikia bandyti viską priepti, mastant apie miestus. Uh, finansai. Turiu jūs nutraukti tris kartus. E, e, sumušiau plaktuku, o dabar ponas Klun EPP frakcijos vardu. Oh, microphone, sorry, excuse me. <laughs> And Savo įženginėje kalboje kalbėjote apie optimalų E, ryšio, optimales jungtis Europoje. Noriu paklausti apie vietos ir regionų oro uostus, kaip žinote, tai svarbus ryšis su pasauliu, ypač atokioms Europos vietovėms, tai taip pat galimybė pritraukti turizmą, tai vertinga infrastruktūros dalis ir turime už juos apsaugoti. Noriu paklausti, ar, ar jūs varstysite galimybę sušvelninti valstybės pagalbos taisyklės šiuo klausimu ir ar rengs, rengsite kažkokius pasiūlymus dėl regioninių oro uostų apsaugos, ar bus teikiami kažkokie pasiūlymai parlamentui, parlamentui dėl oro uostų, ypač tokiuose regionuose. Ačiū. Pamatysite, kad man šis klausimas tikrai labai rūpi. Žinoma, aš visiškai sutinku su jumis. To, e, šie oro uostai yra ypač svarbus e, vietos plėtrai, ypač jei kalbame apie atokius regionus. Man labai patinka skraidyti ir niekada nebūčiau patyrusi visko, ką patyriau, jei nebūčiau išskridusi į baro salą vakarų vakarų hebridų salose. E, ir ten nuskristi, nusileisti į tą salą galima tik tai esant tinkamoms gamtos sąlygoms. Ir tai yra tikrai labai įdomi Škotijos vieta. Tačiau turime nepamiršti ir finansinių poreikių, kad, kad būtų reikalingas finansavimas vietoje, kad tas mechanizmas atsirastų vietoje, nes kitaip, jeigu visą laiką finansavimas ateis iš ES, tai, tai neteisinga. Negaliu daug kalbėti apie valstybės pagalbą, nes tai nėra mano portfelio dalis. Bet esu pasirengusi kalbėti su tais, kurie yra už tai atsakingi ir išklausyti jų mintis. Ką aš bandysiu daryti? Aš ieškosiu naujų verslo modelių, kurie e, būtų susiję ir su įmonių verslumo modeliais, kad kad pritaikius tuos modelius, tuos oro uostus būtų galima išlaikyti. Pavyzdžiui, Slovenijos Porto Roš uostas yra labai, oro uostas yra labai svarbus, nes iš visos Europos žmonės skrenda ten e, kaip į turistinę vietovę. Taip, aš esu pasirengusi ieškoti sprendimų ir jei man bus suteikta galimybė, aš ieškosiu naujų verslo modelių šiam segmentui. TR. Dabar Peteris Vandalinas atsar frakcijos vardu. Avond. Ik heb twee concrete vragen. Labas vakaras. Turiu du labai konkrečius klausimus. Jūs ką tik kalbėjote apie vidaus vandenų koridorius ir infrastruktūrą. Ar reikėtų dar kartą pabandyti? Girdite geriau dabar? Gal galite pabandyti iš naujo? Labas vakaras. Turiu du konkrečius klausimus jums visų pirma apie van, vidaus vandenų koridorius ir infrastruktūrą. Jeigu kalbėtume apie jungtis tarp rytų ir vakarų Europos vandenų koridorių, tai Dunojaus upėje e, pietinėje Vokietijoje egzistuoja trukdis naudojant tą segmentą? Ką darysite, kad, kad tas, ta problema būtų išspręsta? Kalbėjote taip pat apie inovacijas ir naujas technologijas. Kelių e, transportui yra sukurta iniciatyva, kuri vadinasi Eco Kombi. Noriu e, čia paminėti gigalainerius, kuriuos dabar siūloma padėti vadinti ekokombi e, transporto priemonę ir skatinti jų naudojimą Europoje. Tikiuosi, kad supratau, apie ką kalbate, apie tos didžiulius vilkiukus. Apie Dunojaus upę. Dunojus yra labai svarbi upė ir, ir segmentas toje upėje yra labai svarbus ten. Te, tinklų dalis. Ir aš tikiuosi, kad bus pasiektas susitarimas dėl Dunojaus upės gilinimo, kad būtų galima ją sujungti su kitais Europos transporto tinklais. Žinoma, čia iškyla aplinkos, aplinkos sauginė problema, reikia rasti gerą sprendimą kad e, neiškiltų pavojus e, ekosistemoms. Kita vertus, čia šis projektas apimtų ne tik ES valstybės narės ir čia kalbame jau apie kelias ne ES narės, kurios taip pat turėtų dalyvauti, dalyvauti Donojaus upės projekte, todėl reikės papildomų trišalių ir dvišalių diskusijų, kad būtų pasiektas susitarimas, ypač dėl finansavimo, nes tas segmentas jau yra įtrauktas į planus, į pagrindinio tinklo tiesimą, bet turime kalbėtis ir su šalimis, kurios nėra ES narės ir, išsia, ir išsiaiškinti, kaip jos dalyvaus. Turiu tik pusę minutės atsakymų, todėl perinu prie antrojo jūsų klausimo. Girdėjau, kad tie naujos rušies, tos, nu, nu, nu, nu tas naujos rušies transporto modeliai yra labai didelis iššūkis, kad, kad tai netgi vadinama uh, ne visiškai normaliu elgesiu transporto srityje. Kol kas neturiu konkrečios nuomonės dėl, dėl tos naujovės. Ir aš pakviesčiau šalis pamastyti apie dvi, dvi šalės sutartis tuo klausimu, bet ne, galbūt tai nėra sritis, kur, kur, kur, kurią, kliūtis, kurią norėtų rinktis Europą. Dabar Liusi Andersen, SND frakcijos vardu bit... Ar galite plačiau pakalbėti apie savo planus, veiksmus, kad užtikrintumėt, jog visi keleiviai, taip pat ir neįgalėjai, galėtų naudotis transporto tinklais? Pradžioje jūs teigiate, kad jums svarbiausia žmonės. O ką tai konkrečiai reiškia? Ar keleiviai gaus tinkamą informaciją apie maršrutus ir kitus svarbius klausimus? Kiti svarbus klausimai aukštos kokybės jungtys. Apjungti Europos koridorius yra geras planas, bet tai tik devyni koridoriai, o kaip šimtai ir tūkstančiai kitų stočių ir tinklų, kur nėra eskalatorių, nėra tinkamų jungčių, kur tenka tampyti lagaminus laiptais. Ką jūs darysite, kad užtikrintumėt, kad to neliktų, ypač tais atvejais, kai skiriama ES lėšų, bet būtų nepamirštami neįgalėjai. Atsakydama Vanden Kampui, kolegai, jūs labai mažai kalbėjote apie neįgaliuosius. Gal galėtumėte šią temą išplėtoti. Jei norime, kad mūsų sąjunga būtų orientuota į socialinius dalykus ir rūpintųsi keleiviais, Tai taip, šitas klausimas svarbus. Direktyvų yra, bet nebejoju, galime dar labiau pasistengti. Prieš 10 ar 15 metų niekas, niekam nebūtų atėję į galvą įrengti specialias autobusų ir tramvajų stoteles neįgalėsiams. Dabar tai kasdienybė. Dabar nuolat tokios stotelės yra įrengiamos. Taigi, žingsnelis po žingsnelio Europa auklėjasi ir vis labiau suvokia, kaip svarbu neįgaliesiams suteikti vienodas transporto galimybės. Ar vienu smūgiu pavyks tai nuveikti? Ko gero ne. Bet palaikant nuolatinį spaudimą, išlaikant tą pačią kryptį, e, patikrinant ar priimti sprendimai įgyvendinami, galime to pasiekti. Tokie patikrinimai jau vyksta E, dėl teisės aktų įgyvenimo. Jūs paminėjote vieną svarbų dalyką. Tai yra mm, keleivių informat, teisė gauti informaciją. Šiuo metu tinklai yra fragmentuoti. Labai sunku keleiviams suteikti vieną patikimą informacijos šaltinį, tačiau įgyvendinus modernes sistemas galime ta, to pasiekti. Keleiviai tokiu atveju gautų tikslesnę informaciją ne tik apie bilietus, bet ir apie sąlygas, maršrutus. Vadinasi, šią sritį mes pagerintume. Ir, aišku, tai apimtų ir informaciją neįgalėsiams, kur jiems tinkama ir patogu keliauti. O dabar Alde frakcijos vardu Izas Konbilbao Barandika. Pone paskirtoji komisijos narė, geležinkelio teisės aktų paketas, e, nors delsiant, bet įgyvendintas. Ar jūs numatote tam tikrą naują valdyseną e, šiam projektui įgyvendinti visose valstybėse narėse? Taryba dar nesuformulavo savo politinės pozicijos Tota, šio klausimu tuo tarpu įmonės reikalauja teisinio saugumo. Taigi situacija tarsi įstrigusi kažkur be išeities. Kaip manote, jei nebus jokios pažangos, kokių žingsnių imsitės? Ar e, Kreipsitės į mokslininkus, kad būtų padaryti moksliniai tyrimai, e, nustatant, koks poveikis to teisės aktų neįgyvendinimo, kaip ketinate panaudoti informacinės ir komunikacinės technologijas, saveikumui e, transporto sistemose didinti ir pagaliau, e, kaip vertinate paslaugų teikėjų ir operatorių atsiejimo reikalavimus. Ačiū, klausimai iš ties yra labai svarbus. Man prireiktų galbūt penkių minučių atsakymui, tačiau e, ką dabar galėčiau pasakyti, tikrai e, stengsiuosi, kad šie klausimai būtų nagrinėjami kaip vienas paketas. E, atsižvelgsime tiek į techninės, tiek, kaip jūs minėjote, į um, politinės, aš jas įvardinčiau kaip ekonominės aplinkybės. Aš Tikiu, kad daugeliu patiks REFIT e, programa, tai yra reglamentavimo kokybės rezultatų gerinimo programa. E, manau, kad e, ją remdamiesi mes galėsime žengti pirmin ir gebėsime reaguoti tuo met, kai valstybės narės negyvendina savo įsipareigojimų. Nekalbėsiu apie techninius niuansus, čia nesutarame labiau, tačiau svarbu, atsijėti vietos lygmenį. Turime pabrėžti, kad nepriklausomi operatoriai yra labai svarbus. Ir jei valstybės narės negali imti skubių žingsnių, mes turime siekti, kad e, turėtume bent jau tą informaciją, kuri mums yra reikalinga, siekiant tinkamai paskirstyti finansinę paramą. Tais Aš ilgus metus buvau uh, MVI vadovė uh, ir žinau uh, MVI situaciją. Tuomet, jei neaiškus paslaugų teikimo kaštai, tuomet apskritai labai sudėtinga priimti bet kokį sprendimą valdymo srityje. Taigi, šio paketo gyvendinimas yra be galo svarbus ir aš stengsiuosi kaip galėdama kad jis būtų įgyvendinamas. Noriu pakviesti bendradarbiauti, nebegalime būti susiskaidę, nes tas liberalizavimas beje irgi yra labai svarbus. Daglan Randas Paskual, EPP frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. E, Gerbime paskirtuoju komisarė. Noriu užduoti Jums du klausimus apie uh, aktualijas. Visų pirma, platformas skirtas e, keleivių paslaugoms, pasinaudojant elektroninėmis priemonėmis, taip pat naujos rušies taksi, licencijavimo klausimai, trečios šalies draudimo klausimai, mokesčių deklaracijos jei kokybės ir saugumo kriterijų nebus laikomasi, tai prisidės prie nesažiningos konkurencijos e, sklidimo. Kokiu priemonių rengėtės imtis? Ar sieksite, e, bandysite imtis veiksmų ES ir raginsite valstybės imtis veiksmų, kad e, būtų išvengta de, socialinio dempingo šiame sektoriuje. Toliau, ebola. Ebola yra viena didžiausių aktualių šiuo metu. Susitikime skirtame šiam klausimui. Europoje buvo nuspręsta imtis oro transportui e, skirtų saugumo priemonių. Kaip Jūs manote, kokia koordinuota sistema būtų būtų naudinga oro uostuose, kad pasipriešitume abolos skl sklidimui. Ačiū už klausimus. Jūsų pirmas klausimas apie taksi. Aš visiškai palaikau jūsų iš, išsakytus pasiūlymus. Reikia užtikrinti tinkamą tos ryties organizavimą. Prieš porą dienų, e, prieš atvykdama į Briuselį, važiavau taksi ir mes ką, pas mus ką tik įsigaliojo reikalavimas, kad taksi automobiliuose turi būti labai aiškus, aiškiai matomas skaitliukas, jie turi kas mėt, mėt, mokėti mėnesinius mokesčius. Aš paklausiu taksi vairuotoją, ar jums tai patinka? Jis sakė taip, sako, vienintelis dalykas, dėl ko nusiskuščiau, yra tai, kad visų pirma turėjau sumokėti 200 eurų už licenciją, o dabar licencija kainuoja tik 50 eurų. Tai tai neteisinga, bet visa kita jam patinka. Tai aš manau, kad tai yra e, valstybių narių kompetencijos rytis, bet mes galime joms padėti Kaip anksčiau sakiau, jeigu rasime kažkokiu aspektų, kurie būtų bendri aktualūs visai Europai, galėtume imtis veiksmų ir Europos mastu. Ir turime visomis išgalėmis paremti e, veiksmus, kurie kovotų su nesažininga konkurencija. Ebola. Aš nemanau, kad būtų teisingas sprendimas uždaryti oro uostus. Reikėtų aktyvių veiksmų, bet reikia dar sužinoti Europos nuomonę šiuo klausimu. Toliau pane Ajala Sender iš socialdemokratų. Gerbėme paskir, paskirtuoju komisijos narę. Noriu visų pirma Jūs pasveikinti Žinau, kad jūs e, domė, domite sportu, nebe, kad tai visą tai, kas vyksta dabar, jūsų gyvenime yra maratonas jums. Uh, Norėčiau užduoti klausimą apie infrastruktūros e, tinklų sujungimo priemonę. Jei numatyta skirti 50 milijonų eurų, kuriuos reikia išleisti per kelis metus, tai būtų skirta e, sklandžiai veikiančioms transporto sistemoms. E, tų lėšų nėra daug, todėl bus nemenka užduotis tinkamai tuos pinigus panaudoti. E, svarbiausia kliūtis tų lėšų panaudojimui bus kofinansavimas. E, nes daugelį valstybių narių, pavyzdžiui, ir mano šaliai iškyla problemų dėl valstybės skolos finansavimo, todėl jos neturi lėšų tokių bendrų projektų finansavimui. Todėl noriu paklausti, ar jūs ir ponas Katanin ir ponas Moskovici būtumėte pasirengę padėti mums, kad mm, infrastruktūros projektai netaptų didelę naštą valstybės biudžetui. Kitas svarbus klausimas yra politinės valios klausimas ir jos stygius. Esu Ispanė, o Prancūzijo, iš Prancūzijos žmonės nori važiuoti per Pirienus, mes irgi norime važiuoti per Pirienus, tačiau reikia dviejų pusių, dviejų šokėjų norint šokti tango. Ką e, reiktų padaryti, kad, tas problemas, kad ta problema būtų išspręsta? E, Noriu paklausyti apie baltąją knygą transporto srityje. Daugybė gerų iniciatyvų taip ir lieka popieriuje, jos neišvysta dienos šviesos. Ir socialinis dempingas egzistuoja, pavyzdžiui, aviacijos sektoriuje, jūrų sektoriuje. Ir reikia dėrybų su profsąjungo atstovais, sprendžiant tokius klausimus. Uh, E, klausimams skiriate dvi minutės, o komisarė turi vieną dabar minutę atsakymui. Greitai, visų pirma, apie infrastruktūrą, kaip jau sakiau anksčiau, taip, reikės pasitelkti inovatyvius finansavimo mechanizmus ir ne visko patys finansuoti negalėsime. Kaip tai e, sutvarkysime, dabar negaliu atsakyti ir manau, kad jei komisija bus patvirtinta, tai tai bus viena, diskusija tuo klausimu bus viena svarbiausių, rimčiausių diskusijų, kurios vyks iš karto. Kalbėsime apie tai, kaip pritraukti privačių investicijų. Financial Times dienraštė skaičiau apie e, planus įtraukti pensijų fondus, draudimo sektorių. Yra daugybė galimybių šioje srityje, tai yra rimtas iššūkis ir reikia jį priimti. Toliau pana Žorž Bach. Äh, Ačiū. Gerbiama paskirtoji komisijos narė. Ne viskas man patiko, ką jūs sakėte. Koncentruosiuosi du dalykus. Jūs sakėte, kad jums svarbiausia žmonės ir kad jums svarbus dialogas. Tai man patiko. Du klausimus noriu užduoti apie keleivių teisės. Panašiai kaip kolega Andersen. Pirmas klausimas apie keleivių teisių peržiūrą. Ar sistemos centre būtų keleivis, nes anksčiau ne visada taip atsitikdavo. Daug teisės aktų yra rengiama, bet nepatvirtinta. E, aš kalbu apie Gibraltaro atvejį, trūksta teisinio aiškumo. E, šiuo metu šitą bylą sprendžia Europos teisingumo teismas. Jis dirba mūsų darbus. Situacija yra apgailėtina. Ar jūs ir jūsų komisija galėtų sugebėti pralaužti ledus, išvesti mus iš tos aklavietės? Komisijos tarybos ir parlamento teisėkuros galios turi būti panaudotos iki galo ir pagal tas kompetencijos rytis, kokios priklauso toms institucijoms. Ačiū. Pirmas klausimas. Keleivių teisės. Tai dar vienas milžiniškas Europos pasiekimas. Sugebėjome parengti tokią, tokį tvirtą, solidų pasiūlymą dėl keleivių teisių. Tačiau, kokia realybė, kai kurios oro linijos atšaukė skrydžius ir tada joms nereikia laikytis rekomendacijų ir taisyklių, norime užkirsti tam kelią. Ar turime sprendimą dabar? Ar turiu atsakymą dabar? Turiu prispažinti, kad ne, nes tų procedūrų iki smulkmenų neišmanau. Tačiau noriu Jūs patikinti, kad keleivių teisės man labai rūpi, aš pati esu keleivė. Man tai rūpi, matau, kaip situacija kardinaliai keičiasi nuolatinis atviras dialogas su visomis suinteresuotomis šalimis padės mums judėti tą pačią teigiamą kryptimi. Ne tik Europoje, įsipareigojimus savo keleiviams norime užtikrinti ir tarptautinių mastų visame pasaulyje. Atsakysiu antrą klausimą. Gibraltaras. E, mano nuomonė štai kokia. Tai politinis klausimas jis neturėtų blokuoti kitų Europos iniciatyvų. Todėl prašyčiau spręsti tą pro projektą po to, kai bus išspręsta politinė situacija. Kurcijo Maltezė. Gerbiama paskirtoji komisijos narė. Nesnei lankiausiuosi mieste, kuris nukentėjo nuo didžiulių potvinių ir labai sunku paaiškinti jo gyventojams, kad nerandame kelių milijonų e, genujai, nors pinigai išvaistome kitiems nereikalingams projektams. Dabar Genujoje vandens valdymo sistema prastesnė nei 15 amžiuje. 2013 daug skirta pinigų TNT Bet tuos projektus reikėtų atmesti, nes jie kenkia upių sistemai Europoje ir sukelia potvinius Italijoje, Jungtinė karalystėje, Vokietijoje, Čekijoje. Norėčiau sužinoti, ar ketinate atlikti analizę prieš pradedant viešuosius konkursus tiems didžiul, didžiuliams projektams. Pavyzdžiui, Turino Liono projektas pats brangiausias projektas. Vienas kilometras kainuoja 110 milijonų eurų. Gerbiama komisijos narė, ar tik tai nereikėtų tų projektų vertinti iš naujo? Potviniai yra didelė nelaimė. Mano valstybė taip pat nuo jų yra daug kentėjusi. Akivaizdu, kad tai ne vienos valstybės problema. Tai iššūkis visai vandenino, e, atsiprašau, žemino vandens sistemai, nes vanduo kažkur turi išsilieti, jeigu kažkurioje arterijos dalyje kaupiasi. Tai rimtas iššūkis. Jau kai kuriuose projektuose yra įrašyti prioritetai išvengti ateityje potvinių. Manau, kad galima nuveikti dar daugiau. Džiaugsiuos ateityje diskusiją tuo klausimu. E, negalime vadovautis e, kažkokiais prieš dešimtmečius patvirtintais dokumentais. Mes turime reaguoti į gyvenimo realybę ir koreguoti savo poziciją pagal tai. Mes nebejoju ir šitą problemą ilgainiui išspręstume. Ir rodos tik šį vieną klausimą uždavėte. Dabar Skrelč, žaliųjų atstovas. Pirmininkė ir ponia Bulc. Visuomenės sveikata ir transporto sektoriai susiję, nors iš pirmo žvilgsnio galbūt taip netrodo. Transporto triukšmas išbalansuoja e, gamtą, krašt, e, gamtos gyvenimą e, už miestų, gyvūnų ir žmonių gyvenimą. Mums trūksta suvokimo, kas, kokį įtaką daro klimato kaitai Be to, e, vėžio atvejai, kai kurie yra siejami su transportu. Austrijos ir Šveicarijos tyrimai rodo, kad maždaug 40 tūkstančių mirčių susiję su e, transporto tarša. Pone Bulc, kokias priemonės komisija ketina įgyvendinti, kad visuomenės sveikata būtų įtraukta į transporto politiką? Ačiū už klausimą. Visiems mums šitos modernios visuomenės problemos žinomos. Viena vertus vyksta modernizavimas, kita vertus tai kelia mm, gyvenimo kokybės iššūkių. Ką darome? Visat nepakankamai. E, kai pasisuka kalba apie žmonės, piliečius, akivaizdu, kad visada mūsų veiksmų nepakanka. Turime suvokti, kad triukšmas taip pat yra taršos šaltinis. Geležinkelio srityje, kiek žinau, naudojami nauji stabdžiai, kad triukšmas būtų mažinamas. Puikiai suvokiu, kad to nepakanka, tačiau tai pirmas žingsnis. Aš tikiu technologiją. Ir automobiliai tampa tylesni. E, varikliai naudoja skirtingą kūrą. Žmonės, kuriems tenka gyventi prie transporto arterijų, jie mūsų modernios visuomenės aukos. Kaip mes galime jiems padėti? Na, reikia plėtoti socialinį dialogą ir rasti geriausius sprendimus. Viena priemonė yra miestų planavimas. Tai iššūkis visai komisijai. Taigi, miestų planavimas ir transporto planavimas šios rytis turėtų dirbti ranka rankon, kad pagerintų situaciją. Nu, Georg Mayer, nepriklausantis jokiai e, frakcijai. Pone Bulc, noriu pasveikinti iš kaimininės Austrijos. Esu tiesioginis jūsų kaimynas, todėl kad esu iš Graco, visai netoli Slovenijos. E, su tuo susijęs ir mano klausimas. Galbūt jūs e, kai ką žinote, ko de facto nežinote e, ir tai gali tapti pavojinga. Taigi, mano klausimas toks. Baltijos ir Adrijos e, koridoris tikriausia jau turite patirties. Austrija tapo svarbiausia tranzitinė šalimi. Mūsų šalimi keliauja ir važiuoja labai daugelis mašinų. Uh, O š, mano minėtas koridorius, tas spaudimą ir keliams ir koridoriams tik dar labiau apkraus. Adrijos ir Baltijos jūros koridorius austrams galbūt visai nereikalingas. Noriu paklausti, ar jūs e, šį klausimą vertintumėte kaip prioritetį? Ačiū už klausimą. Kalbant apie bet kokius koridorius ar prioritetinius koridorius, manau, kad jie yra jau patvirtinti Europos tinklų infrastruktūros sujungimo priemonėje. Labai aiškus eiliškumas ten yra numatytas ir jam aš pritariu. Tačiau, na, kalbant apie Slovenijos atvejį, aš žinau, kad esame, esama iššūkių susijusių su planuojamais koridoriais. Ir galbūt aš pasirinkčiau kitą apibūdinimą. Slovenija susiduria su tam tikrais iššūkiais įgyvendindama ne tik dabartinį, tačiau ir pirmąjį, ir antrąjį, ir trečiąjį infrastruktūros paketą. Aš tikiuosi, kad mes nesivilksime tiek toli, kai jau ateis laikas įgyvendinti penktąjį paketą. Na, o kokių žingsnių aš imsiuosi? Manau, kad dabar stengsiuosi laikytis tų prioritetų, kurie yra jau numatyti tinklų infrastruktūros sujungimo priemonėje. E, ten numatyti tam tikri prioritetiniai koridoriai, kurių įgyvendinimas glaudžiai susijęs su jau anksčiau uh, E, įgyvendintais projektais. Kalbant apie Adrijos ir Baltijos jūros e, koridorių, aš tikiuosi, kad bendradarbiaudama su jumis e, sugebėsime padaryti tinkamą spaudimą ir sulaukti tam tikrų praeities įsipareigojimų įgyvendinimo. Dabar ponia Kristin Revold Dalonė Banfo iš SND frakcijos. Ponia Bulc, anot uh, E, paskutinio tarybos pasiūlymo dėl biudžeto. E, biudžetas agentūrams mažinamas 5 procentais. E, taigi, Įgyvendinant paskutinį geležinkelių paketą, Europos geležinkelių agentūrai suteikiamos nuos kompetencijos, tačiau jis nesugebės tų kompetencijų gyvendinti sumažinus jos biudžeto. Ponas Šefkovičius per savo klausimą įsipareigojo padidinti e, geležinkelių agentūros darbuotojų skaičių pasitelkus ekspertus. Ar jūs e, padėsite laikytis šio pažado, ar jūs remsite E, ar, ar padėsite suteik, pa, užtikrinti paramą Europos geležinkelių agentūrai perskirstant biudžeto lėšas? Ačiū už klausimą. Pana Šefkovičius bus mano bosas, jis bus koordinatoriumi šioje srityje ir tik, tikriausiai man tik tai tektų pažadėti, kad aš laikysiuosi jo duotų pažadų. Kita vertus, e, su, žinau, apie, su kokiais iššūkiais susiduria agentūros. Šis klausimas susijęs su pora aspektų, mano nuomonė, ir aš tikiuosi, kad prieisime prie jūsų užduoto klausimo. Visų pirma, e, bendras klausimas, kaip finansuoti agentūras. Jau buvo e, pasiektas susitarimas ir yra gerų pavyzdžių, kaip agentūros teikia mokamas paslaugas, e, pristato save rinkoje. Galbūt tai būtų vienas iš papildomų įplaukų šaltinių agentūroms. Tai būtų geras modelis ateičiai, bet tai neatsako į klausimą, ką daryti tais atvejais, kai agentūroms patikima daugiau kompetencijų, joms atsiranda daugiau darbo. Visų šalių vyriausybės, ypač Slovenijos, pavyzdžiui, yra suvokia, kad reikės mažinti administracijos, valstybės aparato išlaidas, valstybės valdymo aparato išlaidas. Kita vertus, jei e, sukuriama daugiau užduočių, atsirando darbo, mes e, kuriame papildomų e, užduočių, tai, aš, tai atsiranda teisėta darbo jėga ir aš kovosiu už tai, kad tie žmonės, kurie turės dirbti, galėtų dirbti tinkamomis sąlygomis. Klaudija Šmit. Bendroje ekonomikos ir valiutos sistemoje reikalinga bendra transporto sistema. Jūs pabrėžite tą mintį ir aš esu turbūt ne vienintelė, kuri labai sveikina jūs dėl to. Tačiau reikia daugiau nei žodžių ir daugiau nei sėkmingos komunikacijos. 20 trys skirtingos e, mokesčių sistemos dabar egzistuoja ES erdvėje. E, tai nekuria pridėtinės vertės mūsų piliečiams, bet to tarsi bandoma lopyti esamas biudžeto spragas e, šiais mokesčiais, tačiau vis dėlto nesėkmingai. Tuo tarpu, jei š šie, šiais mokesčiais surinkti pinigai būtų investuojami infrastruktūroje, tai daugelis transporto e, projektų būtų daug sparčiau įgyvendinami. Todėl noriu paklausti, kaip jūs ketinate skirtingas 23 Europos Sąjungos e, apmokės transporto mokesčių sistemas vienodinti, kaip ketinate įdėkti bendrą infrastruktūrą ir pagerinti ten tai projektų įgyvendinimą remiantis surinktomis lėšomis šio mokesčio. Vėlgi, bandysiu greitai atsakyti į klausimą. Mes jau sutarėme ir aš laikausi tos nuomonės, kad mes galime laikyti principo naudotojas moka ir teršėjas moka. Kągi tai reikštų konkrečioms mokesčių sistemams? Mes negalime nustatyti uh, Um, mokesčio dydžio, kelių mokesčių dydžio, Tačiau aš manau, kad reikėtų atsižvelgti į kaštus ir mes negalime lyginti uh, um, kainų skirtingose valstybėse narėse. Mano vizija būtų ilgalaikė vizija. Jei mes iš ties sukurtume vienodą sistemą, kur viskas būtų atsieta, kur būtų aiškios atskaitos sistemos, kur mes uh, matytume, kokie išorės kaštai yra įskaičiuojami į kelių mokesčius. Tač, būtų puiku. Tačiau tai yra ilgalaikė perspektyva, kurios aš aišku sieksiu. Todėl, kad tik ji padės transportui tapti konkurencinga sritimi. E, kas dabar yra įgyvendinama ir dėl ko aš kovosiu, tai yra e, kaštais e, paremtas e, kelių mokesčio dydžio formavimas, jokių būdų um, nediskriminuojant niekieno. Dabar ponas Zylė, SR frakcijos vardu. Ačiū. Prieš keletą metų, kai Europos parlamente e, svarstėme TNT tinklus ir, ir Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę, Rusijos geležinkelių vadovas ponas Jakūninas sureng, atvyko pristatyti parodą apie e, Rusijos geležinkelių plėtrą. Taip pat e, norėčiau paminėti ir viežės, geležinkelių viežės pločio skirtumus Europoje. Mm, pavyzdžiui, vykstant iš Bratislavos į vieną, ta, ta viežė keičiasi. E, Ką Jūs manote apie e, galimybės finansuoti iš ES fondų tą vižys pločio keitimo projektą? Aš suprantu, kad tai aktuali tema. Atsakysiu labai pragmatiškai, tas atsakymas jums nebūtinai patiks. Bet kol kas kitokio negaliu pateikti prioritetai yra išdėstyti Europos infrastruktūros tinklų sungimo priemonės darbo atvarkė ir aš rengiuosi tų prioritetų laikytis. Tačiau, jei Europos pagrindinis tinklas pas, pasieks sėkmės tik tuo atveju, jeigu bus integruotas globaliniu mastu. Ir turime galvoti apie dvišalius susitarimus, apie susitarimus su kitomis šalimis, sujungti tą tinklą su kitų šalių tinklu, kad tai taptų pasauliniu e, kelių, geležinkelių tinklu. Prieš porą dienų skaičiau straipsnį, kuris mane labai sudomino apie geležinkelį e, nusitėsianti nuo Kinijos iki Europos ir kad jis tampa labai pelningu. Man tokie nauji projektai yra labai įdomus, nes e, vykti laiv, tu, vykstant tuo geležinkeliu sumoki 25 procentais daugiau, tačiau kelionė yra vienu mėnesiu trumpesnė. Ir e, tai labai įdomi galimybė kai kurių prekių gabenimui. Ir tai reiškia, kad geležinkelis ima konkuruoti su kitomis transporto, prekių transportavimo galimybėmis pasauliniu mastu. Turime ieškoti gerų sprendimų ir būdų, kaip e, užtikrinti bendrą finansavimą tokiems projektams, bet nemanau, kad Europa pati viena turėtų imtis tokių projektų finansavimo. Toliau ponas Jens Nilsson. Eh, jag ska återkomma till eh, en fråga som vi delvis har varit inne på, men jag tycker att eh, svaren kan... Ačiū. Aš užduosiu klausimą, kurį jau uždėlės atsakėte, bet galbūt viskas dar labiau paaiškės. Kai kalbame apie kelių transportą, turime vadovautis labai iškiamis taisyklėmis, kaip įmonės konkrečiame sektoriuje galėtų konkuruoti dėl savo paslaugų kokybės, o ne dėl žemų socialinių kaštų. Egzistuoja taisyklės dėl socialinių teisių užtikrinimo, tačiau teisės aktų čia nepakanka, pavyzdžiui, vilkikų vairuotojai ir privalomas poilsio laikas. E, reikia domėtis, kaip valstybės narės įgyvendina įstatymus ir kaip užkardyti socialinį dempingą. Kokių veiksmų imsitės uh, E, kovo, kovodamas su, su neteisėtais, neteisėtą praktiką, kuomet valstybės apeina kobotažo taisyklės arba kuomet sukūriama nesveika, nesveikus konkurencijos aplinka valstybės narėse. Very serious uh, challenges. Uh... Tai tikrai rimti iššūkiai. Sutinku su jumis, pabandysiu atsakyti visus tris klausimus. Vis pirma, dėl konkurencijos. Uh, Komisija visada kovos už tai, kad konkurencija būtų sąžininga. Ir manau, kad visada bus bandymų tas taisyklės, sąžiningos konkurencijos taisyklės pažįsti. Ką mes galime padaryti? Valstybių narių lygmenių daug. Pavyzdžiui, keistis informaciją, bendradarbiauti. Tai tikrai labai svarbus aspektas, jį skatinsime visomis priemonėmis. Jūs kalbėjote apie dempingą. Kaip elgtis su to, taip vadinamomis pašto dėžutės adresą turinčiomis įmonėmis, kur, kur, kurių, kurios plinta Europoje. Reikia keistis informaciją, bendrauti, ir, bet tų, tokių įmonių vis dar aptinkame. Uh, manau, kad reikia žengti tinkamą gerą žingsnį, sprendžiant šį klausimą. Kabotažo klausimas taip pat susijęs su ekologiška darbo tvarkė. Tai susijęs su bendra, bendros transporto erdvės kūrimu Europoje. Manau, kad e, vilkikai turi, tik, tik, visada ieškos ras būdų, kaip e, vykti visiškai pakrautais, nes tikriausiai neapsimoka e, išsiųsti nepakrautą vilkiką. Bet reikia susitarimų tarp valstybių, reikia aiškintis, ar, ar įgyvendinami sprendimai ir aiškintis, kokie sprendimai būtų konkurencingiausi, kas atitiktų ekologišką darbo tvarkę. Uh, kartais nedideli iššūkiai e, tampa labai dideliais iššūkiais ir tenka juos spręsti, negalima jų apeiti. Pone Andor, dėl iš EPP. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, tisztelt Bulc asszony. Ačiū pirmininkė. Pone Bulc, jūs įžangoje pabrėžėte, kad jums labai rūpi ten te koridoriai. Mano manimu, tai svarbiausias sąsajos tarp Europos rytų ir vakarų. ES vykdo ir Dunojaus strategiją. Jos tikslas yra pagerinti vidaus vandenų transportą, bet vidaus vandenų transportas mūsų sienomis neužsibaigia. Reikia atsiminti, kad jis tęsiasi į kaimininės šalis Moldavija, Ukraina, Serbija. Kaip galite užtikrinti, kad ne Europos narės, kurios yra prie Dunojaus, gali gauti finansavimą projektams plėtoti mm, Dunojaus transportą. Ir antras klausimas. Ką manote apie vidaus vandenų transporto plėtrą toje e, Europos dalyje, iš kurios jūs kilote, pavyzdžiui, Slava ir Drava upėse? As far as uh, the, the importance, of course, these corridors, as you pointed... Jūs teisingai nurodote, tie transporto koridoriai nepaprastai svarbus. Vidaus vandens e, koridoriai yra bendro didelio tinklo dalis. Reikia matyti bendrą vaizdą kartu su geležinkeliais ir keliais, nes jie vienas kitą papildo. Aš mėgstu sisteminį požiūrį. Matyti sąsajas. Jūs teisingai nurodėte, kad Dunojus teka per įvairias šalis. Ne tik Europos Sąjungos valstybės. Ką aš daryčiau? Aš kvieščiau visus susijusius atstovus ir svarstyčiau, kaip galima kartu finansuoti. ES turi sanglaudos fondą, kai kurias kitas programas skirtas gerinti valstybėms savo vidaus transportą, vandens transportą. Jūs nurodėte Serbija, Moldova ir kitas šalis netoli judosios jūrojus. Aš manau, kad geriausia būtų kombinacija e, užsienio investicijų arba inovatyvių finansinių instrumentų mums pavyktų rasti gerą sprendimą, bet tai padaroma tik tai kartu ir reikia matyti viso transporto tinklo visumą. Toliau, ponas Riki, ponia paskatoja komisijos narė, aš už jūsų. Jūs E, tikriausiai žinote, kad komandiruotojų darbuotojų direktyva yra svarbi, nes ji prisideda prie laisvo darbuotojų judėjimo, tačiau ji e, sukuria daugybę šalut, įsukuria tam tikrą šalutinį poveikį ir kalbame apie pačią apibriežti tokių darbuotojų, ar jie komandiruoti, ar jie tiesiog išsiusti. Ir noriu paklausti, ar jūs bandysite siekti, kad būtų peržiūrėtas šitos direktyvos galiojimas transporto sektoriuje, nes, pag, nes net padarius nesenus pakeitimus joje nebuvo išspręstos problemos. Ir dar klausimas, į kurį jūs jau beveik atsakėte, ar jūs sieksite visiškai liberalizuoti kelių kabotažo paslaugas? Ar jūs manote, kad reikalinga Europos kelių transporto agentūra, ar jūs manote, kad kitoje transporto agentūroje reikėtų sukurti padalinį, kuris užsimtų kelių transportu? Ačiū už klausimą. Uh, this... yes, Taip, aš uh, palaikyčiau jūsų siūlymą ir pasisakyčiau už peržiūrą. Turėtume pasidomėti, kokioje situacijoje atsiduria tie per, perkelti arba komandiruotojai darbuotojai. O dėl kabotažo, kelių kabotažo paslaugos, manau, kad reikėtų išsiaiškinti, ar tai dar aktualu, ar, ar galiojantis teisės aktai atitinka dabartinę situaciją, tai reikia daryti nuolatos ir jeigu būtų naudinga keisti galiojančius teisės tuos aktus, aš pasisakyčiau už jų keitimą. Dėl kelių transporto agentūros. Tai įdomus klausimas, nes kuo daugiau uh, svarstome iššūkius ir galimybes kelių transporte, tuo dažniau E, suvokiame, kad tai yra vienintelė transporto rušis, kuri neturi savo atskiros agentūros ir ar reikia jai, ar reikia tos naujos agentūros. Žinoma, tai labai patraukli idėja, bet kadangi tai susijęs su papildomais kaštais, aš ne, nepulčiau iš karto prie išvadų o, o jūsų siūlymas įsteigti padalinį jau veikiančioje agentūroje yra svarstytinas. Ačiū. Dabar Masimiliano Salinė, APP frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Pirmin į liūto urvą, kaip mes Italijoje pasakytume. E, du trumpi stiprus klausimai, kalbant apie Europos geležinkelių eismo valdymo sistemą. E, ši sistema turi būti suvienodinta. Nekarta nuskambėjo, kad saveikumas čia labai svarbus ir šiame kontekste iškyla uh, E, toks klausimas, kad pirmiausia reikia susitarti dėl techninių normų. Pirmasis klausimas susijęs su tuo, kokiu žingsniu reikėtų imtis, kad tam tikri pokyčiai būtų įmanomi, e, kad tinkamai veiktų Europos geležinkelių eismo valdymo sistema. Ir giliau neviniojant į vatą, ar jūs tikite, kad egzistuotų tokia galimybė, tiek kalbant apie e, geležinkelių transportą, tiek apie kitas rytis. Noriu paklausti jūsų konkrečiai apie Italiją. Ar jūs manote, kad e, vidaus upių transporto srityje įmanoma um, pralaužti ledus ir įdėkti Italijoje tinkamą sistemą. Kai kuriais atvejais tikrai ji būtų naudinga, tačiau Italijoje tai vis dar neįmanoma. Ačiū už visus klausimus, pabandysiu juos atsakyti. Pirmiausia, dėl geležinkelių e, agentūros. Manau, kad jos vaidmuo uh, buvo svarbus ir mes siekiame, kad geležinkelio transporto sistema būtų suvienodinta. Tam reikalingos tinkamos specifikacijos įrangai e, ir saveikumui didinti. Kalbant apie vietos e, geležinkelių transporto sistemas, jos yra to didžiojo stuboro dalis. Pamečiau mintį. Taigi, agentūros padeda sukurti specifikacijas, kurios leidžia keistis e, reikalingą informaciją, užtikrinančią sklandų eismo funkcionavimą. Reikia siekti padaryti viską, kad būtų užtikrintas saugumas. Ir aš pabandysiu panalizuoti, kurie dalykai susiję su saugumo klausimais, kurie ne. Ir tai nustačiusi kreipsiuosi į agentūrą. Dabar Boguslavas Liberatskis SRD frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė paskirtoji komisijos narė, kalbant apie Rusijos embargą, kalbant apie kompensacijas e, įvairioms įmonėms, ypač žemės ūkio produktus gabenančioms. Niekas nekalba apie transporto įmonės, tačiau jos patyrė didelių nuostolių susijusius su šiuo embargu. Pane Bulc, Europos pramonė svajoja e, turėti tokią tinkamai veikiančią sistemą. Kaip jūs įsivaizduojate, kaip jūs apsaugotumėte ar apgintumėte Europos e, transporto e, įmonių interesus tarptautinėje arenoje. Antra, E, kaip įsivaizduotumėte teisinės ir fiskalinės transporto įmonių aplinkos e, užtikrinimą? Ir pagaliau, ar būtų kokios e, rekomendacijos iš jūsų pusės? Būtų malonu išgirsti tai. Labai ačiū. Iš ties neturėtume juoktis, kalbant apie Rusijos embargą, tai tragiškas įvykis, tai sunkiai prognozuojami, numatomi dalykai, tačiau tai jau įvyko. Tikiu, kad mano generalinis direktoratas nebūtinai spręs šį klausimą, tačiau tai bus dalis e, sprendimo. Manau, kad kažkaip turime įspręsti šį klausimą. Jūs kalbėjote apie kitą svarbų dalyką. Kaip ES transportą galėtume perkelt į globalų į transportą arba kaip apsaugosime mūsų įmonių interesus. Pirmiausia, Europa turi būti atvira. Jei norime tapti pasauliniais žaidėjais, turime būti atviri. Ir aš kovosiu už sažiningumą. Kovosiu dėl abipusiškų pri, e, santykių. E, Mm, tai nereiškia, kad mes tik galime duoti, mes privalome ir gauti. Ir aš manau, kad turime ginti ES teisės taip pat. Tiesą pasakius, matau tam tikrų sričių, kur tai labai reikalinga. Tai yra um, aviacijos sritis ir oro uostai ypač tikisi tam tik tikrų žingsnių, o mes privalome atsakyti. Negalima sakyti tik ne, ne, ne. Taip pat yra ir kitų sričių, e, kurios turės būti e, išspręstas. Tačiau aš kovosiu už europiečius. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Jūs esate pasiryžusi siekti liberalizacijos politikos visose transporto sektoriaus rytise, o kaip su tarp vyriausybinėmis e, dėrybomis dėl ketvirtojo geležinkelių paketo, jūs patikinote mus, kad sieksite didesnės konkurencijos e, keleivių geležinkelio transporte Tai reiškia, kad išauks kainos ir galbūt sumaž, sumažės kokybė. Aš esu Prancūzijos atstovė ir aš žinau, kokia kokie yra e, Prancūzijos geležinkelių e, paslaugų kokybė. Mes įdėgėme e, greitųjų traukinių tinklą. Ir pastaruoju metu prancūzai e, aiškiai parodė, kad jie pas, pasisako prieš ultraliberalistinius politinius sprendimus, kurių kartais imasi Europa. E, ir dažnai geležinkelių e, sektoriaus liberalizavimas baigėsi kokybės, prastesnė kokybė ir e, blogesnėmis paslaugomis klientams. Ačiū už klausimą. Visų pirma, ketvirtasis geležinkelių paketas apima ne tik siūlymus liberalizuoti šį sektorių, tai apima ir saugumą, saveikumą, skaidrumą. Ir kai kalbame apie verslo, su verslu susijusius aspektus, aš jau sakiau, kad šalis skirtingai žiūri į, į šį klausimą ir aš tai suprantu bet mums reikia rasti kažkokį bendrą vardiklį ir aš kovosiu už, už svarbiausią į pirmąjį žingsnį skaidrų e, skaidrę sąskaitybą, kad, mat, kad matytume, kur, kur panaudojamos lėšos kad nebūtų mišraus finansavimo, kad vien, vienas sektorius, viena sudėdamoji dalis nefinansuotų kitos sistemos dalies, tai vadinamoji vertikalioji integracija, tokia modelė egzistuoja Europoje, kai skirtingos geležinkelio e, dalis finansuoja viena kitas. Tai susijęs su skaidrumu reikia e, sistemų, kurios būtų labiau orientuotos į kaštus. Čia kalbame apie ES fondų lėšas ir investicijas iš ES fondų. Mes tiksliai turime žinoti, į ką investuojame. Kitas svarbus dalykas tai e, v, e, vadovų lygmens e, atskirimas, reikia užtikrinti skaidrumą ir, ir geresnės paslaugas. Tai būtų tikrai naudinga ir keleiviams. Pone Jill Evans. Um, Ačiū pirmininkė. Jau keletą kartų šiandien kalbėjote apie tai, kad reikia ženklių investicijų transporto sektoriui dėl ekonomikos, dėl turizmo, dėl klimato kaitos sumetimų. Ir daugiausia to, tos lėšos ateitų iš TNT ir Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės. Uh, Tačiau reikia investicijų ir e, vietovėse, kurių e, situacija yra ypatinga, turiu omeny e, salas, kalnuotas vietovės. Aš atstovauju Velsą, tai yra puikus tokios vietovės pavyzdys ir mums tikrai reikėtų tobulinti transporto jungtis ten. Ir kai kur vietovės yra e, ekologiškai pažeidžiamos, todėl transporto tinklų integravimas tampa brangus. Kaip spręsti šitokius klausimus? Uh, um... Svarbus klausimas. ES kreipia dėmesį į regionų poreikius. Trys fondai yra įsteigti ir svarbiausias infrastruktūra yra sanglaudos fondas – Kiek žinau, mano valstybėje tai yra vienas iš pagrindinių investicijų šaltinių. Milijardai eurų skiriami infrastruktūros projektams. Atsižvelgiama ir į aplinkosaugos aspektus. ES nustato apribojimų, reikalavimų tiems investavimo projektams. Aš taip pat kalbėjau apie naujus inovatyvius mechanizmus – kuriuos būtina įgyveninti, kad patenkintume regionų poreikius. Valstybės narės turi ieškoti tokių inovatyvių metodų. Arba turi pačios kviestis investicijas, dėl to daug diskutavome Slovenijoje, arba elgtis taip, kaip buvo rašyta Financial Times laikraštyje. Pavyzdžiui, kai kurie geležinkelių operatoriai kviečiasi pensijų fondus kaip investuotojus. Daugiau inovacijų čia prigalvoti negaliu, tačiau galiu Jūs patikinti, kad nuolat ieškosime inovatyvių mechanizmų ir keisimės sektiną praktiką, kad vieno regiono gera patirtis būtų perduota kitam. Mums tikrai prireiks daug gerų idėjų šitame, šitoje srityje. Gonzalės Penijas. Ačiū pirmininkė. Gerbiama paskirtoji komisarė, užduosiu tą patį klausimą kaip ponui Šefkovic. Tikiuosi, kad jūs galėsite atsakyti išsameu ir aiškiau nei jis. Europos 2020 strategija nori nustatyti tokius tikslus. Išmanus, tvarus augimas ir integravimas. O ką matome? Atvirkščiai ištekliai eikvojami ir e, svarbiausia yra statybininkų ir infrastruktūros interesai, o ne vartotojų interesai. Matome, kad statomi oruostai, kurie lieka tušti, e, Greitieji geležinkeliai pernelyg brangus paprastam žmogui, tas pats ir su keliais, transporto infrastruktūra. Nanto koridorius netitinka gamtos, kuris atitinka gamtosaugos reikalavimus, e, nustumtas į užrybį. Taigi, kaip jūs ketinate atsigręžti į žmogų? kad svarbu būtų žmogaus gerovė ir socialiniai aspektai, o ne vien investuotojų interesai. I share your concerns. Aš pritariu jums, man rūpi tie patys dalykai. Bet e, turiu pasitikėti parlamentų e, ir jo darbo tvarkę. Tikėti, kad tai bus įgyvendinta, tai kas numatyta programoje. Bet jūsų nerima aš suprantu. Suprantu, kad yra daug problemų, e, kai kalbame apie piliečius. Ruoždamas šiam klausimui, svaršiau apie štai ką, kad e, nauda turi būti ne tik verslui, bet ir piliečiams, jeigu mes įgyvendiname tą integruotą transporto sistemą. Antras dalykas, kiekvienas veiksmas turi turėti ir ekologinį aspektą. Visi projektai per pastarį dešimtmetį techniškai, organizaciškai buvo įgyvendinami ir kaip verslo projektai, bet ir turėdavo ekologinį aspektą. Ar visada pasisekdavo? Ne. Taigi čia proga mums pasitemti. Bet apskritai manau, kad einame teisingą kryptimi pasiekėme tokių tikslų, kokių nematome niekur kitur pasaulyje. Aš noriu eksportuoti e, šias koncepcijas. Tik tokiu atveju mes jas įgyvendinsime iki galo. Europa negali būti izoliuota sala. Mes turime perduoti savo patirtį. Matėjas van Mittenburg noriu užduoti olandų kalbą klausimą apie poilsio laiką. Aktualu ir mums dabar. Bet poilsio laikas kelių transporte. Kad užtikrintume transporto sąžiningą konkurenciją, svarbu įgyvendinti europinės taisyklės. Svarbu, kad jos skirtingose valstybėse pernelyg nesiskirtų. Dabar yra daug trūkumų. Aš kalbu apie vairavimo ir poilsio reglamentavimą. Prancūzija laikosi nuomonės, kad poilsis e, vairuotojo kabinoje nėra poilsis ir grasina, kad uždės baudas 30 tūkstančių eurų metai kalėjimo. Kaimininės valstybės mano, kad vairuotojas gali ilsėtis kabinoje Ką jūs darysite, kad taisyklių įgyvendinimas būtų geriau koordinuojamas tarp skirtingų valstybių? Ačiū. Um, I've been informed about this challenge. Taip, apie šitą problemą man pranešta. Ką dabar galiu pasakyti? Nežinau, kaip taip atsitiko, tos skirtingos taisyklės. Man reikia daugiau informacijos, kodėl Prancūzija ir Belgija nustatė būtent tokias taisyklės. Man reikia tos papildomos informacijos. Žinau, kad tokia situacija, man reikia suvokti, kodėl taip atsitiko. Mums reikia sustarti dėl bazinių bendrų taisyklių susitarti, kaip bus ateityje įvertinti tikruosius poreikius, e, numatyti, ką galime įgyvendinti ir tada mes galėsime kažką pasiūlyti. O dabar aš sprendimo negaliu pasiūlyti, nes man trūksta informacijos. Robert Zylė. Ačiū. Man patiko jūsų nuomonė apie abipusiškumo principą, kurį reikia naudoti su kai kuriomis šalimis transporto srityje. Ką Jūs galvojate? Ką Jūs manote apie Transsibiro transporto mokėjimus? Aš kalbu apie santykius su Rusija, apie skrydžius virš Sibiro kalbu ir mokėjimus už tai. Gal laikas pakeisti mūsų teisės aktus, reglamentus, direktyvas, ir suteikti komisijai teisę taikyti apibusiškumo principą, jeigu Rusija nenutrauks aerofloto subsidijavimo. Aš kalbu apie tas mokesčius užskridimą virš Sibiro. Aš sutinku, kad mokesčiai užskridimą virš Sibiro yra neteisėti. Aš turiu omeny ne patys skrydžiai, bet mokesčiai už tuos skrydžius virš Sibiro yra neteisėti. Tačiau politinė situacija įtemta su Rusija. Ir nereikėtų radikaliai, radikalių pozicijų. Kai susitinku, kai susitikčiau su kolegomis iš Rusijos, stengčiausi, kad tas klausimas būtų nuolat svarstomas jei teisingai suprantu, Rusija pažadėjo prisijungusi prie e, PPO atsisakyti tų mokesčių. Ir e, nežinau, ar man pavyktų susitikimuose su kolegomis šitą klausimą išlaikyti e, darbo tvarkė. Aš tikiuosi, kad kolegos man suteiktų svertų dėrėtis dėl šio klausimo, nes tai rimta problema. Sunku priversti Rusiją daryti tai, ko jie nenori. Taigi man dar reiktų susigaudyti, kaip to pasiekti ir kokiomis priemonėmis. Bet aišku, dėčiau visas pastangas šiai problemai išspręsti. Jei išrinktumėt mane, tai tikiuosi, kad man vadovaujant išspręstume. ECR frakcijos vardu Mitas Gargas. Pone pirmininkė, noriu pasveikinti poną Bulc, e, paskyrus ją e, komisijos, paskirtąją komisijos narę, linkiu ko geriausios kloties. Kaip Jūs vertintumėte Europos geležinkelio e, sistemą? Kokių lūkesčių turėtumėte iš geležinkelio teisės akto paketo? E, kaip Europa dar galėtų geriau pagerinti savo sistemą? Jau kalbėjome apie tai, kad ketvirtasis teisės aktų paketas labai svarbus ir aš tikrai nelaukiu penktojo, įgyvendinkime šį. Labai svarbi e, šio paketo techninė dalis, jo labiau, kad e, Pagal ją ir ypač remiantis REFIT programa turėtų įvykti tūkstančio teisės aktų reforma, jie turėtų būti suvienodinti, supaprastinti. Ir tai teigiamai atsilieps ir ES transporto sistemai. Tam tikri darbai nepasidaro per naktį, mes tiesiog dirbame ir aš tikiuosi, kad mes sugebėsime sukurti beprecedentį Europos transporto tinklą, kuris bus geras, gerai veikiantis ir naudingas verslui. Bet kokie dabar daromi maži žingsniai e, yra e, to didžiojo tikslo link. Ir iš mažų elementų, juos įgyvendindami, mes pagaliau pasieksime tą bendrą sistemą. Na, o kalbant apie saveikumą ir e, bendrą veikimą, manau, kad reikia laikytis ir žaliųjų įsipareigojimų, tai yra atsižvelgti į ekologiją taikomas mm, reikalavimus. Tačiau turime nepamiršti, kad e, ta naujoji sistema gerins ir verslo sąlygas. Atleiskite, kad turbūt dėl nuovargio mano anglų kalba kiek šlubuoja, tačiau uh, E, iš ties mes žengėme didelį žingsnį priekin ir tikiuosi, kad kartu su Europos parlamentu, tikiuosi ir su taryba, mums pavyks pasiekti, kad ketvirtasis ES transporto projektas būtų įgyvendintas. Dabar Elžbieta Lukašievska. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti ponę Bulc. Kaip Jūs vertinate kabotažo reikalavimus, kaip ketinate plėsti šią sritį, pasinaudoti esamo potencialu, taip pat kaip ketinate stebėti, kaip įgyvendinami įsipareigojimai šioje srityje? Ar komisija turėtų numatyti tam tikras finansinės priemonės tiems vežėjams, kurie prarado um, pelną dėl to, e, kad e, Rusija paskelbė embargą ES produktams? Aš tikiu, kad e, kabotažo klausimas yra puikus požiūris siekiant e, patobulinti dabartinės e, transporto sistemos galimybės. Kita vertus, e, tai ir šioks toks indėlis į žalęją ES darbo atvarkę. Aš dirbau kurį laiką logistikos srityje, tiesa netiesiogiai, tačiau susidūriau su klientais, kurie teikia logistikos paslaugas. Verslo atstovų siekis buvo pasiekti, kad keliai nebūtų tušti. Verslas uh, sutelkia savo pajėgas siekdamas, kad keliais būtų važiuojama. Koks mūsų kitas žingsnis? Mes turime kalbėtis, turime kreiptis į tuos, kurie naudojasi keliais. Nereikia kurti naujų teisės aktų tik dėl teisės aktų. Turime kurti tokius teisės aktus, kurie būtų naudingi. Toks mano požiūris, toks mano požiūris į paramą naujoms paslaugoms ir naujoms transporto koncepcijoms, kurios atsiranda. Manau, kad ypač transporto srityje mes turime nuolat e, ieškoti ir naujų galimybių, ne tik tobulinti jau esamas, turime ieškoti naujų sąlygų, naudotis e, esamais pajėgumais, ieškoti naujų sprendimų, siekdami uh, kad e, mūsų transporto sistema būtų suvienodinta, kompetentinga, e, pažangi ir aišku nereikia pamiršti pačių svarbiausių dalykų. O svarbiausias dalykas tai yra eismo saugumas. Ir tai galbūt tiesiogiai nesusijęs su kabotažo klausimais. Dabar back eye code. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš čia. Iki šiol jūs bandėte mm, mums, mums įrodyti, kad jums patinka visos transporto rūšis, bent jau tiek aš supratau, tačiau jų kaina yra labai skirtinga. Aviacijos sektoriui iki šiol netaikoma jokia kaštų įvertinimo kainą. Ir tai, pavyzdžiui, aviacijos sektoriaus situacija yra išskirtinė. Noriu paklausti, ką jūs darysite, kad išspręstumėte tą spragą konkurencijos srityje, nes iki šiol tai buvo labai palanku šiam sektoriui. Taip pat noriu paklausti, ar galime tikėtis jūsų įsipareigojimo, kad apivartinių taršos leidimų sistema bus pradėta taikyti aviacijos sektoriui po 2016, jeigu tikriausiai kito laiko nebus susitarta dėl pasaulinių mechanizmų šioje srityje. Nemanau, kad e, tai pasakytina tik tai apie Europos e, aviacijos sektorių ir avialinijas. Aš bandysiu tą klausimą svarstyti tarptautiniu lygmeniu, perkelti jį į tarptautinės organizacijas visos situacijos, kuriuose esame atsidūrę, yra kažkokių mm, pokyčių išdava. Dabartinė aviacijos sektoriaus padėtis yra pokyčių įvykusių per daugelį metų rezultatas. Negaliu pažadėti, kad 2016-aisiais apivartinių taršos leidimų sistema bus padėta taikyti šiam sektoriui, bet žinoma, tie klausimai yra svarbus aviacijos sektorius taip pat turi eiti priekin ir aš tikrai e, atversiu, pradėsiu diskusiją šiuo klausimu, tikiuosi ir jūsų paramos. Ta klausimą turime spręsti draugės su parlamentu, vieni jo negalime išspręsti, galime teikti pasiūlymus, užsakyti studijas, bet tikiuosi, kad draugės su jumis rasime tinkamą kelią priekin, bet negaliu pažadėti dėl 2016 ir taip aš žinau, kokia yra situacija. Daugeliu požiūrių skirtingos transporto rūšis nėra toje pačioje vienodoje padėtyje. Dar man liko 25 sekundės, noriu aiškiai pasakyti, kad pagal įstatymą, jeigu 2016 nebus susitarta, uh, E, pradės galioti ši apivartinių taršos leidimų sistema aviacijos sektoriui. Tokie yra sprendimai priimti Europą. Už, sieks užtikrinti, kad sprendimų primtų būtų laikomasi. Ponas Maltėzė. Laukiame, kad būtų patvirtintas ketvirtasis geležinkelius ir tie susitarimas su papildomomis apsaugos priemonėmis. Galbūt uh, Tuo tarpu reiktų imtis kai kurių netidėliotinų klausimų. Pavyzdžiui, Europos e, geležinkelių agentūrai reikėtų suteikti galės imtis veiksmų saugumo srityje e, ir neleisti traukiniams, greitiesiams traukiniams važiuoti greitai, e, trans, jeigu jie transportuoja pavojingas prekes prekes. Vieredžio, pažiūrėjau, Italijoje žuvo 35 žmonės dėl tokios traukinių avarijos. Kitas klausimas - skirtingų transporto rūšių savikumas e, komunikacijos sistemos oro eismo valdymas iš žemės. Dažnai tuo užsima privašios telekomunikacijos firmos. Žinau, kad taip yra Belgijoje ir ne visada rūpinamasi keleivių saugumu. Visų pirma, pabandysiu atsakyti jūsų pirmąjį klausimą. Aš nepalaikyčiau tokių veiksmų kreipčiausi į Jūs, į parlamentą, e, siekdama užtikrinti, kad tas ketvirtasis paketas būtų kiek įmanoma greičiau įgyvendintas, nes jis yra tikrai naudingas ir vertingas, jeigu pradėtume jį skaldyti, e, įgyvendinti gabalais, daug ką prarastume. Mane informavo apie iššūkius, taip pat apie avarijas, įvykusias dėl to, kad kai kurie transporto tinklai nėra tinkamai valdomi. Aš tikiuosi, kad įdiegus sklandžias besiūlės eismo valdymo sistemas situacija pagerės ir kad panašios situacijos nebepasikartos. Nes jau sakiau, situacija labai blogina, jei yra keturios atskirai izoliuotai veikiančios valdymo sistemos. Tai visiškai nepriimta, ypač atsižvelgiant į, nepriimtina, ypač atsižvelgiant į dabartinę technologijų pažangą. Ir manau, kad vietoj dalinių sprendimų turėtume ieškoti kažkokio sisteminio sprendimo, visapimančio sprendimo, kuris ilgos sukmės laikotarpiu padėtų pasipriešinti bet kokiams visoms avarijoms. Turiu ponas Teličką. Pone, paskirtoji komisijos narę, noriu mm, e, perduoti Jums Marijos Šefčevičiaus e, sveikinimo žodžius, kuris džiaugiasi, kad Jūs dalyvaujate šiame klausime. keista būtų, jeigu komisijos pirmininkas nuspręstų e, dar kartą perskirsyti portfelius, e, e, bet aš manau, kad klausydamas, klausydamasis jūsų tikrai džiaugiuosi, kad jūs esate čia. Nors ne visi jūsų atsakymai mane nudžiugino, pavyzdžiui, atsakydama į mano kolegos Zylės klausimą, jūs, nekalbė, jūs kalbėjote apie principą pra, nuduok arba prarask, jūs kalbėjote apie valstybių narių biudžeto lėšų panaudojimą. Galbūt galima rasti ki, kitų sprendimų, perskirstyti lėšas. Galbūt, manau, kad jūs iš tikrųjų esate išvalgesni ir siektumėte užtikrinti, kad lėšos būtų perskirsitos valstybėms narėms? Išorės kaštai. Jūs kalbėjote apie viziją, o dabar kalbame apie praktiką, mechanizmą, E, ar jūs manote, kad tai pasiteisintų? Pavyzdžiui, Vokietijoje aplinkosaugos ministras kalbėjo apie užsie, iš užsienio atvykstančių vilkikų apmokestinimą. Mes kalbame apie Europą, galbūt galima žvelgti plačiau. Talk, uh, that, uh... Bandysiu atsakyti pirmąjį jūsų klausimą. Naudok arba prarask. Aš manau, kad tai tikrai geras principas. Uh, Aš kalbu remdamasi savo patirtimi. Manau, kad galima, kad ir dirbdama ministrė savo valstybėje siekti geresnių rezultatų pasitelkiant šį principą. Ar galima griežčiau reikalauti, kad jis būtų gyvendintas? Na, manau, mechanizmas yra labai aiškus. Sukuri projektą, jį gyvendini, jei neįgyvendini įsipareigojimų, lėšas gražini, lėšos sugrįžta į bendrą biudžetą. Ir visos šalis, kurios turi mm, galimybę gauti e, lėšų iš sanglaudos fondų, pasinaudoja tomis lėšomis. Ir todėl reikia mm, premijuoti tuos, kurie tinkamai dirba ir, ir sankcijas taukyti tiems, kurie to nedaro. No Ponas Teliška uždavė sudėtingų klausimų. Taigi aš klausimų neuždavinėsiu, jūs galite išnaudoti šį laiką per traukėliai. Toliau. Istvan Ujheli. Už jūsų jisai sėdi. Labas vakaras, gerbiama paskirtoji komisarė. Aš paskutinis socialdemokratas, kuris čia kalbės. Ir mano pozicija panaši į, į Hertrug. Aš ne tik užduosiu klausimą, bet ir suformuluosiu poziciją. Taip kaip dainų konkurse. E, komisija žiūri išklausiusi 20 sekundžių jau gali pasakyti, ar dainininkas vykęs ar ne. Bet čia situacija yra kitokia. Jūs turėjote tik tai keturias dienas pasiruošti, o aš kaip vicepirmininkas turėjau keturis mėnesius. Aš nebejoju, kad jūs mūsų komiteto šlagerius greitai pramoktumėt. Aš pats esu iš vidurio ir rytų Europos, aš pasisakau už geležinkelio plėtrą ir aplinkosaugos dalykus. Pažvelkime į rytų Europą, į Balkanus. Matote, kaip jie atsilikę geležinkelių srityje. Ar jūs sugebėtumėt kartu su Europos parlamentu žengti tvirtų žingsnių, e, kad plėtotumėt Mm, geležinkelio transportą. Man atrodo, ponas Kramer pritarė man kitų klausimų dėl dviratininkų. Ar paremtumėt dviračių turizmą? Puikus klausimai, bet jums tik viena minutė atsakyti, nors norėčiau suteikti jums dešimt minučių. Ačiū, pirmininkė. Aš stengčiausi pirmojo, antrojo ir trečiojo paketo prioritetus įgyvendinti. Pirmasis prioritetas yra saugumas. Man patiko antrasis klausimas, noriu atsakyti. Aš pati entuziastinga dviratininkė Slovenijoje, net ministrai E, Ministrai važinėjasi e, didžiulėmis blizgančiomis mašinomis, o aš minu dviratį. Sanglaudos ir struktūriniai fondai labai padėjo plėtoti dviračių takus mano valstybėje. Turime puikių takų, gerai jais naudojamės. Tikiuosi, kad tai taps bendra dviratininkų kultūra. Labai ačiū. Elizabeth Rosenberg, paskutinė iš APP, kuri teiks klausimą. Kirija Buls, nes esi. Ačiū pirmininkė. Pone Bulc, aš EPP vardu kalbu paskutinę ir noriu Jūs pasveikinti ir pagirti. Šią sudėtingą temą Jūs labai greitai pasiruošėte. Jūs atsakėte išsamei, ir pasitelkdama duomenis. Noriu paklausti apie uostus. Žinome, kaip jie svarbus Europos ekonomikai. 90 procentų Europos prekybos vyksta jūrų keliais. Vadinasi, uostai įgauna naują svarbą. Matyčiau dvi sritis. Pirma, reikia didinti konkurencingumą gerinti jį ir antra, apsaugoti skaidrumą. Kalbu apie Europos lėšų panaudojimą. Kai kurios valstybės labai karštai reaguoja dėl valstybės subsidijų. Čia yra neišspręstų klausimų. Noriu užduoti klausimą. Komisija pasiūlė teisinį reglamentavimą kokios strategijos jūs laikytumėtės, kad e, būtų atsisakyta tų abejonių ir kad būtų patvirtintas komisijos pasiūlytas reglamentas. Ir paskutinis klausimas. Nacionalinis. Aš iš Graikijos. Mes Graikijoje turime daug salų. Man įdomu, Kaip jūs plėtotumėte Europos uostus salose ir nutolusiuose regionuose? Mano valstybėje tai problema. Mums būtų malonu, jei jūs šiuose pareigose su mumis bendradarbiautumėt šiais klausimais. Pasistengsiu greitai atsakyti. Pirma, uostai yra bendros darbo tvarkės dalis. Aš jau minėjau, kad laikysios nustatytos darbotvarkės ir pagal tai uostai būtų finansuojami ateityje. Uostai turi būti gerokai tobulinami, kad išliktų konkurencingi. Tam reikia įvairių mechanizmų. Vieno veiksmo nepakanka. Tai dideli projektai. Žinome, kokį iššūkį mums kelia Kinija ir taip toliau. Graikijos salos man nepaprastai patinka. Norėčiau kažką jums pažadėti, bet šiuo metu negaliu. Plėtrą reikėtų sieti su turizmu ir verslumu. Uostų plėtrą. Tik taip uostai taptų patrauklus e, investicijoms. Pipit. Tai buvo ne tik paskutinis EPP frakcijos atstovės klausimas, tačiau ir apsritai paskutinis mūsų klausimo etapo klausimas, o dabar jums skiriamos penkios minutės dar kartą apibendrinti galbūt tai, kas